Hello, everybody. Uh, I, this is the last minute change, Mrs. Macho. Labadiena, paskutinis. E, Labadiena, skubus pakeitimas. E, pirmininkė nedalyvės, negalės dalyvauti e, pradžioje, taigi aš ją pakeičiu, perskaitysiu, kas įvyks ir prašau atleisti man, jeigu kai kas nebus visiškai aišku ponia Andželėlį nedalyvaus šiandien po pietų mūsų posėdyje, taigi 15 darbo tvarkės punktas yra išbraukiamas. Taigi, pradedame nuo balsavimo. Taip, prašom, ponia Gulinė. Merci, madame la présidente. Juste pour vous dire que... Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau paprasčiausiai Jums pasakyti, kad atrodo, jog ankstesnio mūsų posėdžio protokolas buvo netinkamai parengtas ir todėl aš norėčiau pateikti keletą pakeitimų raštu, jei leisite. Ar norite tai aptarti šiandien? Ne, nenoriu, aš jums pateiksiu visus pakeitimus raštu. So. Dėkuoju. Taigi, pagal mūsų darbo tvarkę balsuosime dėl pranešimo, dėl manduluso specialiojo pranešimo, dėl techninių problemų Ar norime aptarti dabar kitus klausimus? Ne, aptarsime juos pabaigoje. Mes tai aptarsime po kelių minučių. Pažiūrėkime, e, kokia yra mūsų originali darbo tvarkė, o paskui paliksime laiko diskusijoms. Taigi norėčiau Jums paaiškinti, kad dėl techninės problemos praėjusi kartą mes balsavome dėl e, specialiojo pranešimo dėl ombudsmeno Ir tai vyko pagal senąją versiją. Taigi mes pagalvojome, kad galbūt būtų būtina iš naujo balsuoti dėl naujosios redakcijos. Aš tikiuosi, jog jūs perskaitėte tinkamą redakciją ir jūs esate pasirengę balsuoti iš naujo. Nebent jūs nenorite dar kartą balsuoti. Tačiau nebus neteikiama jokių pakeitimų ir tarkime, kad viskas vyks tinkamai su šią ataskaitą, kuri aš manau yra labai svarbi. Taigi tęsime. Šiandien po pietų pagrindinės mūsų diskusijos bus susijusios su įvairiomis peticijomis, kurios yra susijusios su vaikų teisėmis ir tėvų pareigų klausimu. Anksčiau Tačiau peticijų komitetas buvo užsakęs tyrimą ir todėl mūsų diskusijos prasidės nuo šio tyrimo pristatymo, kurį pristatys jo autorius, profesorius Džempaulo Romano. Jis jau yra sveikas atvykęs į mūsų posėdį profesorių ir mes pradėsime nuo jo pranešimo pristatymo. Buvo atrinktos kelios peticijos, kurios iškelia e, įvairius tos pačios problemos aspektus ir peticijų pateikėjai arba jų atstovai taip pat dalyvaus mūsų posėdėje. Taigi 8, 9 ir 14 darbo tvarkės punktai e, bus pristatyti po atrinkimo vėliau šiandien po pietų, e, tarkime be 15.06 valandą e, Europos komisijos narė Vivian Reding kalbės apie e, dalykus susijusius su šia tema. Rytoj po koordinatorių posėdžio ir vėl bus galimybė padiskutuoti e, dėl Hankės nuomonės, kuri yra susijusi su piliečių galimybę susipažinti su dokumentais. Būtent Europos parlamento tarybos ir komisijos dokumentais. Ir mes tikimės, kad ponas Vygant dalyvaus mūsų posėdėje ir kalbės apie tyrimąjį vizitą Austrijoje. Rytoj mes aptarsime piliečių iniciatyvą, kuri prasidės ne anksčiau kaip be 15.12 valandą. Su mumis Mes taip pat aptarsime 22 darbo tvarkės punktą rytoj ir peticijas susijusias su Belgija. Būtent tai bus punktai 23-24 mūsų darbo tvarkė. Ar turėtumėte kokiu nors pastabų dėl darbo tvarkės? Taigi, ponia Andželinė, kartoju, šiandien atvyks, ponia Vivian Reding bus be 15.06 valandą. Tokie būtų pagrindiniai pastebėjimai. Taigi dabar grįžkime prie e, mūsų praėjusio posėdžio protokolo. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu tik tai paprašyti netvirtinti protokolo, nes norime pateikti pakeitimų protokolas netitinka to, ką mes aptarėme, ypač per koordinatorių posėdį. Tačiau aš tuos pakeitimus pateiksiu raštu. Ačiū, ponė pirminkė. Tokiu atveju, aišku, geriau pakeitimus pateikti raštu. Pradiniam tekstui nebūtų nesusipratimų. Pone Auken, jūs taip pat norėjote apie kažką kalbėti. Norėjau prie kitų klausimų pasakyti, kad galbūt šiek tiek per anksti, tačiau galbūt tai galima padaryti to jau pat. Pranios Masoni šeštadienį paskelbtas e, pranešimas spaudai dėl situacijos kampanijoje. Aš mačiau tą pranešimą tik tai itališkai. Todėl būtų labai gerai, jeigu tie dokumentai būtų prieš koordinatorių posėdį išversti į anglų kalbą. Pirmininkė, kažin, ar tai yra įmanoma. Pone Auken, kaip aš suprantu, tas pranešimas yra labai svarbu. Būtų gerai turėti bent uh, e, apitikslį vertimą į anglų kalbą, nes mano italų kalba yra gana ribota. Taigi jums reikia to pranešimo šį vakarą gauti iki rydienos koordinatorių posėdžio. Labai ačiū, bent jau bendrą mintį to pranešimo būtų gerai žinoti. Ar jūs būtumėte patenkinta keliais pagrindiniais punktais? Kiek aš supratau, tai yra apie mūsų pranešimą ir man atrodo, kad e, jis nukreiptas prieš delegaciją, o delegacijos pirmininkė lankėsi kampanijoje, todėl svarbu uh, suprasti, apie ką ten rašoma. Visiškai suprantu jūsų norą, jeigu praktiškai tai būtų įmanoma, pateikti tam tikrą rezumę viso pranešimo, to pakaktų. Taigi, jau yra sutarta, kad peticija 900 2007 metų peticija ir 1792 2009 metų peticija taip pat bus, ne, bus jų tyrimas bus atnaujintas. Ir priešingai, peticija 1768 2009 gali būti jos svarstymas užbaigtas. Jeigu daugiau niekas neturi kitų klausimų, pradėsime balsavimą dėl teisingo pranešimo, dėl Europos ombudsmeno specialiosios ataskaitos, kurį parengė ponas Diamandūros. Kas už? kas prieš. Ar yra tokių, kuriems nerūpi visiškai? Labai ačiū Jums už vieną balsavimą ir už šitą balsavimą. Toliau žodis profesoriui Romano. Professor Romano is to introduce. so, Professor Romano, are you ready to... Profesoriau Romano, ar galite pateikti savo pristatymą? Aš kalbėsiu prancūziškai. Labą dieną. Mes norime pateikti svarbiausius tyrimo rezultatus. Tyrimą atliko Šveicarijos lyginamosios teisės institutas dėl tėvų, tėvų pareigų, vaikų globos ir lankymo teisų, kai išsiskyrė tėvai gyvena skirtingose šalise. Tyrimas pradėta įvykdytas prieš pusantrų metų, rezultatai paskelbti italų ir prancūzų ir anglų kalba, kalbomis. Su priedais tai yra apie 200 puslapių. Kokia yra ataskaitos struktūra? Mes laikėme specifikacijų, kurias mums pateikė, surinkome statistiką, kad išsiaiškinome, kokia, koks yra reiškinio mastas. Antrojoje dalyje apžvelgiama tarptautinė ir Europos teisė jos yra tikrai nemažai. Trečiojoje pranešimo dalyje pateikta nacionalinių teisės aktų ir praktikos analizė. Kitaip sakant, tarptautinę ir europinę teisę paliekame naš šalyje ir aiškinamės šių reikalų nacionalinės teisės reglamentavimą. Paskutinėje ataskaitos dalyje pateiktas pažangos vertinimas pastaraisiais metais, ypač dėl to, kad atsirado naujų Europos teisės aktų. Ekspertai kalba Briuselio antro reglamento peržiūrą. Na ir apie kokias šalis čia kalbama. Iš tikrųjų, tai neturėjome iš ko daug pasirinkti. Turėjome būtinai pasižiūrėti Vokietijos ir Prancūzijos situaciją, taip pat Ispaniją, taip pat ir dėl Teisingumo teismo sprendimų atrodo, kad šioje šalyje, į šią šalį vaikai dažnai perkeliami. Lenkija buvo viena iš rytų Europos šalių, kurią pasirinkome nes e, Lenkija yra didelė šalis, taip pat Junktinė karalystė ir Švedija. Iš dviejų skandinavų šalių mes pasirinkome Švediją dėl gyventojų skaičiaus. Taigi kokios svarbiausios savokos, kas yra išsiskirimas? mūsų užduotie specifikacijose buvo nurodyta, kas yra išsiskirimas. Tai yra vedybų panaikinimas ar partnerystės panaikinimas arba situacijos, kuomet kartu gyvenantys žmonės nebe, nutarė nebegyventi kartu. Kada toks išsiskirimas laikomas tokių, kai tėvai gyvena skirtingose šalise. Mes pasinaudojame plačią apibrieštimi, apibrieštimi, kuri kyla iš tam tikrų teisės aktų. Tarpvalstybinis išsiskirimas yra toks, kai vieno iš šalių pilietybė arba e, kuriems suteikta globos teisė arba arba ne, tų tėvų gyvenamoji vieta yra viena iš dviejų valstybių. Na, tai išsiskirimai, kuomet vienas, e, tai gali būti susijęs su viena ar dviemis valstybės narės arba gali čia būti įsipainios ir trečia valstybė. Viena iš mūsų rekomendacijų būtų atsižvelgti geriau į antrą, į antrąją kategoriją, kuomet įvyksta tarp valstybinis išsiskirimas. Tokios gali būti susijęs tokiamis šalimis kaip, pavyzdžiui, Argentina ar Junktinės e, valstijos, tačiau ES galbūt įdomiau yra ES valstybių narių patirtis. Taigi, jeigu kalbėsime apie savokas, kad apibrieštume savo tyrimo mastą, kokia yra, kokios yra tėvų pareigos. Mes grindėme savo tyrimą Bruselio 2 reglamento normomis. Tėvų pareigos e, yra tokios, e, kai tėvas ar motina arba juridinis asmo, pavyzdžiui, vaikų apsaugos agentūra jiems gali būti tokios pareigos suteiktos teismo ar administracinių sprendimų, priklausomai nuo to, kaip tai reglamentavima konkrečioje valstybėje, tačiau tos pareigos taip pat gali kilti iš teisės akto, be teismo sprendimo. Pavyzdžiui, tėvų pareigos gali būti suteiktos tokiu būdu Airijoje. Neseniai dėl Airijos buvo priimtas teisingumo teismas, teismo sprendimas, kai buvo kalbama apie nevedusią porą ir tėvas negalėjo gauti globos teisų. čia kalbama ir apie patį, pačią globą, vaiko globą, bet ir apie, taip pat ir apie jo turtą. Kas neįtraukta į globą? Globa tai yra bendra tėvų atsakomybė. Mes rėmėmės įvairiais globos apibrėžimais, kuriuos radome Bruselio 2A reglamente. Čia ir vaiko priežiūra ir taip pat, kas yra labai labai svarbu, tarp valstybinių suskirimų atveju, tai būtent teisė nuspręsti, kur vaikas oficialiai gyvens. Taigi, tokie yra tėvų atsakomybės aspektai. Dėl lankymo. Čiagi turime įvairiausių apibrėžimų iš tarptautinių teisės aktų. Tai yra teisė į pastovų ryšį su vaiku. Taigi šitas klausimas yra labai svarbus, ypač svarstant įsiskirimo tarp valstybinių lygmenių. Tai būtent teisė išsivežti vaiką į kitą vietą, negu yra jo gyvenamoji vieta. Ir tai gali būti ir kita valstybė narė, e, nebūtinai ta valstybė narė, kurioje vaikas gyvena. Perduosiu žodį poniai Darija Solenik, kuri pakalbės daugiau apie e, nacionalinę teisę ir statistiką. Merci, profesor Romano. Uh... Ačiū, ponė profesoriau Romano. Gerbėmieji komiteto nariai, man yra didelė garbė tarti žodį šiame posėdyje. Aš kalbėsiu remdamasi taip pat pono Romano pristatymu ir pristatysiu jums dvi labai svarbės tyrimo dalis. Tai būtent statistikos analizę, o vėliau pakalbėsiu apie teisinę nacionalinės teisės analizę. Pirmiausiai, dėl statistinių duomenų analizės. Koksai metodas buvo naudojamas surenkant e, statistiką? Tai būtent norėjome įsigilinti į tėvų atsakomybę tarp valstybinio suskirimo atveju mes rinkome tik tai oficialius duomenius, duomenis, prie kurių galima buvo prieiti e, viešai. Taip mes vertinome, įvertinome tokių duomenų e, prieimą įvairiose šalyse. Rinkome bendro pobūdžio duomenis ir specifinius tarp valstybinio pobūdžio duomenis. Pirmuose duomenyse kalbama apie juridinius e, santoką ir, ir skirybas. Ir taip pat kalbama apie tai, kaip paskirstoma tėvų atsakomybė e, išsiskirimo atveju, skirybų atveju. Antro tipo duomenys susijęs su būtent tarp valstybiniais išsiskirimais, e, su de facto skirybomis, kai abi šalis gyvena skirtingose šalise arba turi skirtingą pilietybę. Gilindamėsi į šios statistinius duomenis, skaičiavome, kiek tokių atvejų yra tokios kiekvienoje šalyje ir nustatyti tarptautinių išsiskirimų procentą. Vėliau kiekvienoje grupėje įvertinome, kiek atveju buvo išspręsta globos, išspręstas globos klausimas. Taip nustatėme, ar tėvų atsakomybės klausimas tarp valstybinėme išsiskyrimo atveju yra kitaip sprendžiamas negu e, paprasto išsiskyrimo atveju. Dar keli komentarai apie analizuotus duomenis. Kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Britanijoje ir Prancūzijoje, tarp valstybinių įsiskyrimų statistika nėra viešai prieinama. Šiuose valstybėse tarp valstybinis faktorius nėra įtraukiamas į statistiką. Arba todėl, kad tiesiog tokia statistika nerenkama, arba dėl to, kad šalių gyvenamoji vieta arba pilietybė nėra įtraukiama į, į duomenys, į statistikos rinkimą. Todėl yra labai sudėtinga gauti tokius duomenys. Taip pat labai sunku, remiantis tokią statistiką, nustatyti galimą e, sutoktinio gyvenamosios vietos pakeitimą po išsiskyrimo, nekalbant jau ir apie galimus vaikų pagrobimo atvejus, išsivežimo atvejus ir taip toliau labai dažnai tie duomenys nėra pakankami, yra labai daug spragų, duomenys, kurie yra renkami, ne visada yra vienalyčiai ir nėra atskirta. E, sutoktinių pilietybė, kai jinai yra ES ir kai jinai yra ne ES. Tam tikrais atvejais statistikoje kalbama apie valstybių, e, atsiprašau, apie sutoktinių pilietybę, bet ne apie gyvenamą vietą. Taip yra Didžiojo Britanijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje. Taigi negalime paskaičiuoti, kokie būtų potencialūs išsiskirimo e, rezultatai. Taigi, informacija, kurią galime, kurią galime gauti, informacija susijusi su tėvų atsakomybė ir tarp valstybiniais įsiskirimais yra gan, gan negausi. Todėl me, sunku labai įvertinti tarp valstybinio išsiskirimo poveikį e, vaikui, kuris e, patiria, kuris atsiduria tokioje situacijoje. Be šių tendencijų pastebėjome ir kitas tendencijas, pavyzdžiui, kad e, Ispanijoje ir Vokietijoje labai daug yra mišrių santokų ir pastebėjome, kad yra gan didelis skaičius, pavyzdžiui, Švedijoje vaikų, kurie patyrė tarp valstybinį išsiskyrimą 2007 metais. Tai buvo daugiau negu 20 procentų tokių vaikų, kurie patyrė tėvų tarp valstybinį išsiskirimą. Taip pat pastebėjome, kad šiek tiek padidėjo išsiskirimų e, procentas Lenkijoje, pavyzdžiui, kai šita šalis įstojo Europos Sąjungą. Taip pat pastebėjome, kad bendrai geografinis nuotolis tarp sutoktinio, kuris e, turi vaiko globą ir kito sutoktinio neturėtų būti kliūtis kitam sutoktiniui taip pat turėti ryšį su vaiku. Pagrindinis tikslas šios studijos buvo išsiaiškinti, ar tarp valstybiškumas turi įtakos paskiriant globą ar ne. Išvada būtų tokia išvada gan tvirta. Panašu, kad nėra apčiopiamos e, įtakos teisinė prasme. Surinkti duomenys nepatvirtina, kad e, mamos arba tėvo pilietybė ir gyvenamoji vieta turėtų uh, turėti įtakos globai ar tėvų atsakomybės paskirimui ar bent jau tai nėra esminis faktorius. Pagal šios duomenys taip pat negalime nustatyti aiškios tendencijos, jurisdikcijos tendencijos. Nepanašu, kad, kad tėvas, kuris yra pilietis to šalios, šalyje, kuri, kurioje yra sprendžiama dėl globos, turi didesnę galimybę gauti tą globą. Taip pat pastebėjome, kad vaiko teisės dažniausiai e, susijęto su tuo tėvu, kuris gyvena toje šalyje, kurios pilietybę jisai turi. Dėl tėvų atsakomybės vykdydami šį tyrimą pastebėjome, kad de facto valstybės narės suartėjo būtent apibriešties, tėvų atsakomybės apibriešties srityje. Tėvų atsakomybė automatiškai kyla nuo vaiko gimimo ir šita atsakomybė yra bendra ir jinai apima ir vaiko priežiūrą, ir jo interesus, ir jo turtą. Be to, tėvai negali atsisakyti šios atsakomybės ir negali perleisti jos trečiajam asmeniui. Atsakomybė automatiškai tenka abiems tėvams. Šis atsakomybė nepriklauso nuo sutoktinių ar tėvų e, ryšio. Tai reiškia, net jeigu santoka bus nutraukta, ar ryšiai tarp tėvų bus nutraukti, atsakomybei tai įtakos neturi, nebent tai turi įtakos atsakomybės įgyvendinimui. Be to, tėvų atsakomybė išsiskirimo atveju e, pripažįstama abiejų tėvų atsakomybė visose šalise išskyrus Lenkiją. Pastebėjome tam tikrų skirtumų valstybėse narėse, taikant tėvų atsakomybės e, e, klausimą. Pavyzdžiui, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Lenkijoje išsiskyrus tėvams globa, tėvo atsakomybė gali būti skirta tik tai vienai šaliai, tik tai tėvui arba tik tai motinai. Tačiau Vokietijoje galima tai kvestionuoti ir teisėjas spręstų, kaip paskirstyti e, globą, kaip paskirstyti tėvų atsakomybę jiems tėvams. Globos klausimas yra ypatingai įdomus, tai klausimas kylantis tik tai skirybų atveju. Pati globos samprata egzistuoja visose valstybėse narėse, tačiau šio termino e, interpretacija yra gan skirtinga Lenkijoje, Britanijoje ir Prancūzijoje. Globa taip pat įtraukia ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymą, bet neįtraukia e, privalomumą gyventi su tuo vaiku. O Vokietijoje globa įtraukia ir pareigą gyventi su vaiku, o Švedijoje globos savoka visiškai nepriklauso nuo sprendimo dėl gyvenamosios vietos. Bendros globos samprata taip pat suprantama skirtingai kiekvienoje šalyje. Tokią bendrą globą galima gauti tik tai Didžiojo Britanijoje ir Prancūzijoje, Lenkijoje tai yra uždrausta. Dėl lankymo nuostatų lankymo teisės. Čia kalbama ne tik tai apie to šalies, kuri negyvena su vaiku teisę, bet ir apie vaiko teisę turėti ryšį su abiejais tėvais, jeigu įvyksta skirybos. Tai yra bendras principas taikomas visose tirtose šalyse ir nepastebėjome ypatingų skirtumų, kaip šita samprata yra interpretuojama. Vieninteliai skirtumai yra privalomumas, lankymo privalomumas. Ar čia kalbama tik apie teisę, ar apie pareigą lankyti vaiką. Yra ir kitų smulkių skirtumų. Tai būtent kam skiriama lankymo teisė, ar tik tai tėvams, ar šita teisė gali būti taikoma ir kitiems asmenims, pavyzdžiui, seneliams. Galiausiai norėčiau pakalbėti apie vaiko interesus. Vaikas yra šių problemų, šių tyrimų centre. tarp valstybinių išsiskirimo atveju vaikas dar yra svarbesnis. Čia kalbama apie labai, šita samprata yra labai tokia neaiški ieškoma vaiko interesams palankesnių sprendimų kiekvienu atveju. Kai kur kalbama, kai kur vaiko interesas apibrieštas teisės aktuose, pavyzdžiui, Prancūzijoje vaiko aukštesnis interesas reiškia, kad vai, reikia užtikrinti vaiko fizinį ir moralinį e, vystimą atitinkamą. E, Lenkijoje vaiko interesai yra kiek įmanoma geriau užtikrinti vaiko poreikių patenkinimą ir kovoti už jo interesus, taip pat ir už turtinius interesus. Švedijoje kalbama apie e, vaiko saugojimą nuo bet kokio išnaudojimo ir taip pat apie vaiko poreikį išlaikyti artimą ryšį su abiejais tėvais po skirybų. Iš visų nacionalinių teisės aktų galima matyti, kad vaikas turi teisę pareikšti savo nuomonę. Taip pat yra labai svarbus principas, kad reikia išklausyti vaiko nuomonę vaiko nuomonę įvairiausių e, tėvų teisminių ginčių atveju, nors tas lygmuo yra skirtingas skirtingose šalyse. Panašu, kad Vokietijoje, Švedijoje ir, ir neseniai Ispanijoje daugiausiai dėmesio kreipiama į vaikų balsą. Didelį dėmesį kreipiame į vaiko interesų interpretavimą tarp valstybinio susiskirimo atveju. E, tėvų atsakomybės ir globos atveju pastebėjome, kad vaiko perkelimas į užsienį, gyvenamosios vietos perkelimas į užsienį, ne visada prieštarauja vaiko interesams, jeigu laikomasi tam tikrų sąlygų. Svarbiausias klausimas yra testinumo principas. Tai reiškia, kad vaiko gyvenamosios vietos pakeitimas neturėtų įvykti nutraukiant ryšį su jo įprastu lingvistiniu ir socialinė aplinka. Taip pat labai svarbu, kad kito tėvo lankymo teisė nebūtų nutraukta. Dėl lankymo teisės. Susitikimai, lankymai, vaiko vykimas į užsienį nelaikomas negatyviu reiškiniu vaikui iš principo, nebent kiltų konkretus, konkreti rizika, išsiskirimo rizika, kaip Ispanijoje yra numatyta, arba jeigu, e, kaip Švedijoje numatyta, jeigu atstumas ir kelionė yra labai tolima. Ačiū, perduosiu žodį ponui Romano, kad užbaigtų pasisakymą. Taigi grįžkime e, dabar prie e, tarptautinių reikalų peržiūrėję tarptų nacionalinės statistikas. Na, žinoma, jog nacionaliniai teisės aktai skiriasi skirtingose valstybėse. Ir žinoma, visiškai natūralu, kad įstatymai yra skirtingi skirtingose valstybėse. Tačiau galvodami apie tai, kokie yra geriausi vaiko interesai, čia padėtis skirtingose valstybėse nebūtinai yra labai skirtinga. Na, pažiūrėkime į tarptautinius dokumentus, tokius kokie yra šiandien Europoje. Tačiau prieš tai turėtume turėti omenyje kai ką. Būtent, kas tai yra teisės aktai, kas tai yra tarptautiniai teisės aktai, konkrečiai Europos teisės aktai kuriuos būtų galima laikyti patenkinamais šioje srityje. Tam, kad tokie teisės aktai būtų patenkinami, e, tėvai, vaikai, bet kurie kiti susiję asmenys, kurie e, turi teisę į tėvų pareigas, turėtų turėti teisę kreiptis į teismą, tam, kad teismas galėtų pateikti galutinį aišku sprendimą, kuris būtų uh, galimas būti pritaikytas. E, vaikų globos ir lankymo teisų srityje. E, tokio sprendimo turinys turi būti aiškus ir jis visada turi veikti vaikų labui ir susijusių šalių labui, e, ypač vaiko interesų labui, kas angliškai vadinama geriausi vaiko interesai, prancūziškai antepai superior ir taip toliau. Taigi teisėjas, priimdamas sprendimą, galiausiai turi atsižvelgti į tarp valstybinį tokios bylos pobūdį Ir būtina e, pirmiausia atsižvelgti į svarbiausius vaiko interesus, e, atsižvelgiant į tarpvalstybinį bylos pobūdį. Turite suprasti, kad tėvų pareigų e, suteikimas, ar tai būtų lankymo ar globos teisės, turėtų e, būti įgyvendinamas ir tokias teisės turėtų būti galima įvykdyti ir tokiu būdu negalima jokių būdų pažeisti bendrijos laisvių. Taigi, ką turime turėti omenyje Europoje ir ne tik Europoje, noriu pasakyti, bet ir visame pasaulyje apskritai. Mes e, e, neturime e, galvoti vien tik tai apie vaiką ir neturi būti konfliktuojantys sprendimai. Kalbėtojas sako, aš kalbu labai greitai ir nesu įpratęs, kad mane verstų, sako kalbėtojas. Taigi, e, labai dažnas pavyzdys. E, dešimto dešimtmečio pabaigoje kilo daugybė problemų. E, pavyzdžiui, tai buvo susiję su kurios įsteigė bendrą komisiją, kadangi būdavo arba Vokietijos, arba Prancūzijos sprendimas, kuomet e, susituokdavo, pavyzdžiui, Prancūzijos tėvas ir Vokietijos motina vėliau. Ir būdavo taikomos skirtingos jurisdikcijos, Prancūzijos ir Vokietijos, kurios, e, e, dėl kurių būdavo priimami visiškai skirtingi sprendimai tėvų pareigų suteikimo srityje. Ir yra galimas daiktas, kad sprendimai teismuose gali būti visiškai skirtingi. Pavyzdžiui, Prancūzijoje globa gali būti suteikiama Prancūzijos tėvui, o tuo tarpu Vokietijos byloje tai būtų suteikiama Vokietijos pilietybę turinčiai motinai. Taigi, tokiu atveju primami konfliktuojantis sprendimai taikant visiškai skirtingas jurisdikcijas. Žinoma, tai yra paradoksalu ir dėl to uh, padėtis tampa tokia, kuomet visiškai nėra jokio sprendimo, kadangi sprendimai yra konfliktuojantis. Taigi, kas sprendžia, ką daryti? Pavyzdžiui, Prancūzijos teismo sprendimas sako, jog tėvui suteikiama globa, o Vokietijos teismo sprendimas sako, ne, ne, motina e, turi vaiko globos teises. Ir e, galite įsivaizduoti, kas įvyksta, kuomet pats vaikas turi nuspręsti, į kokią mokyklą jis arba ji turėtų eiti, arba, pavyzdžiui, jeigu vaikui reikėtų e, vykdyti, pavyzdžiui, chirurginę operaciją, kieno jurisdikciją reikės taikyti, ar motinos, ne, dėl Vokietijos teismo priimto sprendimo ir ar vaikas turės eiti į mokyklą Vokietijoje, ar reikia taikyti tėvo e, jurisdikciją, kadangi tėvui teism, e, Prancūzijos teismas taip pat suteikia tam tikras teisės ir vaikas gali eiti, pavyzdžiui, į Prancūzijos mokyklą. Taigi, galiausiai nėra taikomas teisingumas ir nėra jokio sprendimo, kadangi sprendimai, atsakymai yra prieštaraujantis vienas kitam ir tokiu atveju e, atsidurime padėtyje, kuomet nėra jokio atsakymo ir jokio sprendimo. Taigi, manau, jog mes esame teisių ir teisės vakuime. Yra pažeidinėjama laisvė, pažeidinėjamas saugumas ir mes turėtume to išvengti pagal ES sutartis. Tai yra absurdiška ir dėl to galime atsidurti padėtyje, kuomet, pavyzdžiui, vaikas bus tamomas iš vienos valstybės į kitą ir niekas iš tikrųjų nežinos, kas nu, turės teisės į tą vaiką. Ir tai reiškia, jog konfliktas tarp dviejų tėvų tampa konfliktu tarp dviejų jurisdikcijų, tarp dviejų visiškai skirtingų teisės sistemų, konfliktu tarp dviejų valstybių. Ir visa tai dėl to, jog paprasčiausiai pradžioje adinicijo vaikui nebuvo priimtas aiškus, aiškiai apibrieštas sprendimas. Ir na, tokiu atveju, tokioje byloje taip pat gali atsitikti taip, jog pavyzdžiui tėvas, kuris veikia greičiausiai, e, kurio teisėjas pavyzdžiui priima sprendimą greičiausiai arba tėvas, kuris verkia garsiausiai. E, toksai tėvas galiausiai, ar tai būtų tėvas ar motina, e, pirmas gauna teismo sprendimą ir toks tėvas arba motina e, tokiu atveju įgyja vaiko globą. O kitas tėvas, kadangi veikia per lietai, arba jo teisėjas veikia per lietai, arba jo teisinė sistema veikia per lietai, to negauna. Taigi, siekiant to išvengti, siekiant išvengti tokios paradoksalios situacijos, mes turime veikti vaiko interesų labai ir mes turime turėti kompetentingus teisės aktus, e, ir turime taikyti vadinamąją artimumo savoką. Tai reiškia, jog turime sugebėti e, taikyti e, mažiausiai vienos arba dviejų valstybių e, kompetenciją. Idealių atveju tai turėtų būti dialogas tarp teisėjų, tarp valstybinių bylų atveju. Idealioje situacijoje teisėjai turėtų sugebėti kalbėtis vieni su kitais ir turėtume išvengti paralelių teisinių procedūrų, kadangi norime išvengti konflikto tarp dviejų visiškai skirtingų teisinių sistemų. Ir pavyzdžiui, jeigu pradedamos teisinės procedūros Prancūzijoje ir tuo pat metu taip pat ir Vokietijoje, kas gali atsitikti? Galiausiai priimami du visiškai skirtingi sprendimai, kaip jau sakiau pradžioje. Taigi mes turime sumažinti iki minimumo galimybę nepripažinti e, kitų valstybių jurisdikcijos e, priimto sprendimo. Tokiu atveju turime užtikrinti, kad tik vienas sprendimas yra pripažįstamas visose valstybėse narėse, nes jeigu bus pripažįstami du sprendimai, tokiu atveju ir vėl atsidurime sudėtingoje padėtyje. Ir ar tai būtų sprendimas, kuris yra pripažįstamas, pavyzdžiui, Vokietijos, Ispanijos, bet ne Prancūzijos, tuomet vėl yra įsivėliama į teisinės procedūras ir galiausiai vėl neaišku, kas yra atsakingas už ką, kam priklauso vaiko globa ir tokios valstybės vėl turi taikyti du visiškai skirtingus teismo sprendimus. Taigi, ką daryti, kad išvengtume tokios chaotiškos padėties, kokią ką tik apibūdinau? tam, kad išvengtume visų nepatogumų, kurie kyla iš to, mes galime taikyti kelis instrumentus. Žinoma, žmonės galvoja, kad yra per daug instrumentų. Ir kodėlgi yra per daug instrumentų? E, taip kaip pavyzdžiui, daugybė virėjų gali sugadinti viralą. E, yra per daug tarptautinių e, konvencijų, per daug tarptautinių instrumentų ir tokiu atveju teisėjai gali susipainioti ir tokie tarptautiniai e, teisės aktai gali konfliktuoti vieni su kitais ir dėl to gali būti priimami prieštaraujantis sprendimai. Leiskite man paminėti penkis e, tokius e, dokumentus. Du iš jų 1951 metų Hagos konvencija ir 1980 metų Luksemburgo konvencija. Tai yra jau pasenę sprendimai. 80-ųjų metų Hagos konvencija yra prieš vaikų grobimą. 96 metų Hagos konvencija yra labai išsamus dokumentas, kaip jau sakiau, primtas 1996 metais, tačiau ji įsigaliojo tik 2002 metais kai kuriuose valstybėse. Europos Sąjunga pripažino kai kurias valstybės narės, e, kurios, kurioms buvo suteikta teisė pasirašyti šią konvenciją. Pavyzdžiui, Prancūzijoje 96 metų konvencija įsigalios tik po kelių mėnesių, 2011 metų vasario mėnesį Lenkijoje jie jau galioja dviejus metus. Ir ypač e, turime labai tinkamą e, gerą dokumentą, tačiau žinoma, jį taip pat galima tobulinti, tai yra Briuselio reglamentas apie kurį mes kalbėsime vėliau ir kuris jau buvo minėtas. E, Briuselio antrasis reglamentas jau šiandien buvo minėtas e, kelis kartus. Taigi šie trys dokumentai egzistuoja ir mes manome, jog jie turi ateitį. 96 metų Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo ir neteisėto vaiko apgyvendinimo vienoje valstybėje narėje. Tai yra tarptautinis pasaulinis instrumentas ir jį e, reikia taikyti ne tik Europos ribose, jis yra taikomas 71 ar 72 valstybėse jau dabar, kurios ratifikavo šią konvenciją. Jis yra patenkinamas dokumentas, tačiau keletų atvejų buvo atsisakyta sugražinti vaiką. E, jau buvo paminėta tokia problema. Turime valstybę, kuri atsisako sugražinti vaiką e, į šalį, iš kurios vaikas buvo pagrobtas. ir vaikas neintegruojamas į savo kilmės valstybę. Čia yra kalbama apie daugybę techninių detalių, taigi dar galime tobulinti šį instrumentą, kalbant apie procedūras, kalbant apie Briuselio reglamentą. Į tai yra atsižvelgta. Dvi Hagos konvencijos, kurias minėjau, yra gana išsamės, tačiau jos taip pat turi keletą trūkumų pavyzdžiui, susijusių su nepripažinimu, atsisakymui ir panašiai. Yra per daug procedūrų, kurios yra vykdomos tam, kad e, būtų įgyvendinti e, priimtą sprendimą. Taigi to, tokį reglamentą turime Europoje, tai yra Briuselio antrasis reglamentas, kuris suteikia teisinį pagrindą e, e, modifikuojant e, du ankstesnius e, te, dokumentus ir remiantis e, e, Europos sutarties nuostatomis, e, čia yra įgyvendinama saugumo teisės ir teisingumo erdvė Europoje visiems Europos piliečiams. Turime užtikrinti, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai nebūtų pakankama vien tik tai supaprastinti ir patobulinti abipusį sprendimų pripažinimą. Dabar jau būtina pereiti prie įgyvendinimo. Pripažinti sprendimą ir jį įgyvendinti. Įgyvendinimas dabar jau tapo to dalimi. Ir tai vyksta įgyvendinant taisyklės, kuriomis siekiama spręsti konfliktus ir įgyvendinti pilietinių procedūrų taisyklės. Taigi dabar Europa turi pagrindą geresnėms procedūroms ir jų įgyvendinimui. Ir dabar ir vėl grįžtu prie šio dokumento, jis jau galioja nuo 2000 metų, tačiau jis buvo iš esmės keičiamas, pavadintas Bruselis 2, tačiau taip pat ir Bruselis 2 bis jis buvo pakankamai modifikuotas, tačiau mums visiems šioje salėje labai įdomi jos rytis susijusi su tėvų pareigomis ir ypač pareigomis, kurios kyla dėl skirybų. Anksčiau Bruselis 2 reglamentas buvo susijęs vien tik tai su skirybų bylomis, o dabar jis jau žengia ir toliau. Tai yra gana didelis žingsnis pirmin ir ypač a, e, specialistai, akademikai mano, jog tai yra dokumentas, kuris iš esmės patobulino žymiai patobulino ankstesnėje padėtį. Kaip? Pirmiausia, kalbant apie kompetenciją, taisyklės, nuostatos yra aiškesnės, jos taip pat yra lankščios, aiškios, kadangi kompetencija dabar priklauso valstybei, kurioje yra nuolat gyvenama, dabar jau nebekyla konkurencija tarp e, valstybės, kurioje yra gyvenamoji vieta ir valstybės, e, kurios pilietybę asmo turi. Ir Anksčiau būdavo galima taikyti visiškai skirtingas taisyklės, pavyzdžiui, gyvenamosios valstybės kompetencijas ir pilietybės valstybės taisyklės, tačiau dabar taip jau nebėra. Kompetencija priklauso valstybei, kurioje yra gyvenamoji vieta. Galima manyti, jog tai yra akivaizdu, tačiau anksčiau e, valstybė, kurios pilietybę asmo turi, taip pat galėjo dalyvauti priimant galutinį sprendimą. Tačiau tada turėdavo vykti koordinavimas tarp dviejų skirtingų valstybių ir būdavo nusprendžiama, kurios valstybės viršenybė bus taikoma. Taip pat dabar yra kalbama apie pagrindą dėl neįgyvendinimo. Anksčiau būdavo keletas tokių pagrindų, o dabar tai buvo sumažinta palyginus su tuo, kas buvo praeityje. Taip pat eksekvatų. Taip pat buvo panaikinta egzekvatūros procedūra, e, tiksliau ji buvo labai smarkiai supaprastinta visoje bendryjoje. Ji yra nebrangi ir labai e, greitai įvykdoma. Taip pat e, lankymo teisės anksčiau nebuvo labai smarkiai ginamos, o dabar jos yra apsaugotos. Būtent šios lankymo teisės kai kuriomis aplinkybėmis dėl reglamento 2 bis yra apibrėžiamos tam tikrame pažymėjime. Būtent, kad sprendimas turi būti įgyvendinamas, sprendimas dėl lankymo teisių neturi būti vykdomas per eksekvatūrą, tai yra turi būti gyvendinamas tiesiogiai visose valstybėse narėse. Kitaip tariant, tai yra privalomas lankymo teisių įgyventinamas ir dėl to yra galimybė išvengti daug sudėtingesnio eksekvatūros procedūros taikymo. Taigi ir vėl tai yra dar vienas žingsnis pirmin, kurį čia būtina pabrėžti. Kiek tai yra susijęs su vaikų pagrobimais? Sakiau, kad 80-ųjų metų konvencijoje konvencija buvo taikoma taip, jog buvo manoma, kad situacija yra patenkinama, tačiau buvo skundų, nes buvo priimta daug sprendimų, kai buvo neleidžiama vaiko gražinti į kilmės šalį Taigi su šia situacija kovoja Bruselio antrasis bis reglamentas. Jis apriboja atsisakymų tikimybę gražinti vaiką. Ir taip pat numatoma greitesnė procedūra, šešių savaičių terminas, nebent yra kažkokia išlyga, kurią reikia gerai pagrysti, kodėl negalima vaiko gražinti per, tas e, šešių savaičių, per tas šešių savaičių laikotarpį. Negalima atsisakyti sugražinti vaiką per šešias savaitės į tą šalį, iš kurios jis buvo išvežtas, jeigu laikomas visų vaiko apsaugos priemonių. Dar vienas labai svarbus aspektas Tai yra sprendimas negražinti vaiko, jeigu sako valstybė, kad negalime e, gražinti vaiko, tačiau tai gali būti tik tai laikomas, laikinas sprendimas, nes šalyje, šalis, iš kurios vaikas išvertas, gali priimti globos nutarimą ir tuomet atsiras konfliktas tarp valstybės, kurio, iš kurios vaikas išvežtas ir tos valstybės sprendimo, į kurią vaikas išvežtas. Tokiais atvejais du sprendimai turi būti kažkaip suderinti, kad būtų e, liktų galioti tik vienas e, sprendimas. Dar vienas dalykas e, tai yra institucijų bendradarbiavimas. Yra centrinės institucijos, kurios keičiasi informaciją vaiko, apie vaiko interesus, apie tai, kaip kaip vaikas gyvena. Tai yra toks institucijų darbas turi būti nemokamas tėvams ir siekiame, kaip galime lankščiau ir sklandžiau e, sureguliuoti šį mechanizmą. Europoje taip pat galima panaudoti teismų tinklą, kad būtų galima priimti greitesnius sprendimus ir užmėgsti dialogą tarp teisėjų iš vairių jurisdikcijų. Na, trumpai apie ateitį, ko galima tikėtis ateityje. Galimos dvi dviejopos pokyčių kategorijos. Visų pirma, Briuselio dubis reglamento modifikacijos, nes aišku, yra ką patobulinti ten, tačiau reikia tai daryti labai atsargiai. Taigi kokia galėtų būti pakeitimo, kokia galėtų būti pakeitimo esmė. Šiandien dar ir dabar įmanoma globą suteik, globos veikimą nepripažinti kitoje valstybėje. Yra tikimybė, kad e, sprendimas bus ar nebus įgyvendinamas. Taigi galima įsivaizduoti ir nors tai gali užtrukti ir dešimt metų, nes tai yra politinės valios klausimas, tačiau galima įsivaizduoti privalomą sprendimo pripažinimą dėl globos teisų suteikimo, privalomą pripažinimą ir vykdymą. Šiuo metu taip nėra. Yra daug priežasčių, kodėl taip nėra. E, labai daug jų yra. Antra, taip pat gali būti numatytas ginčių sprendimo mechanizmas. Pavyzdžiui, kaip e, anksčiau sakiau, gali būti du prieštaringi sprendimai Vokietijos ir Prancūzijos ir reikia kažkokio mechanizmo, kaip suderinti tokius e, skirtingus sprendimus ir pasiekti bendrą sprendimą, kurį taikytų abie jurisdikcijos. Pagal mano pavyzdį, galima įsivaizduoti, kad Prancūzijos jurisdikcija prieima sprendimą, tačiau nepasikonsultavusi Vokietijos institucijų. Arba jį galėtų, ta, tas mechanizmas galėtų remtis iš ankstinę uh, konsultaciją Kitas dalykas yra 26 metų konvencijos ir Bruselio 2 reglamento suderinimas. Tačiau tai yra labai problemiškas sprendimas, apie tai šiandien nekalbėsiu. Na, o dėl rekomendacijų, kurios nebūtinai reiškia Bruselio 2 reglamento pakeitimus, tai viena galimybė būtų suderinti vaiko klausimų reglamentavimą. Reikia išklausyti vaiko. O tai, kaip atsiklausima paties vaiko, skiriasi labai smarkiai įvairiose šalise. Tai gali tapti kliūtimi pripažinti sprendimą. Pavyzdžiui, Vokietijoje tai yra daug svarbiau negu Prancūzijoje. Ir mūsų tyrimai rodo, kad Prancūzijos sprendimų nepripažįsta Vokietija, nes vokiečiai mano, kad prancūzai nepakankamai uh, dėmesio skyrė vaiko norams tai, jis, ką jis pats sako. Kitas sprendimas būtų specializuoti teisėjai, teisėjų specializacija. Tai yra labai svarbu įvairiose nacionalinėse jurisdikcijose. Teisėjai galėtų būti konkrečiai apmokomi, kad geriau suprastų tarptautinių šeimų teisų reikalus, nes e, dažnai teisėjams trūksta žinių šioje srityje. Na ir taip pat galėtų būti tarpininkavimo e, numatymas. Tam tikros patirties šioje srityje yra ir jie yra daug žalanti. Čia yra nemažai potencialo yra 2008 metų direktyva, direktyva, kurią valstybės narės turi perkelti į savo teisę iki kitų metų gegužės mėnesio. Tačiau tarpininkavimo sistema galėtų būti sustiprinta. Na, man atrodo, kad kalbėjau labai ilgai, labai ačiū visiems uždėmesį ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. Labai ačiū už tokį svarbų tyrimą. Man atrodo, jis pademonstruoja, kokio masto problemas reikia spręsti. Ir man atrodo, kad parlamentas privalės detaliau panalizuoti šios klausimus. Taigi, e, prašom, kas nori užduoti klausimą. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkuoju Jums už Jūsų tyrimo pristatymą. Gal ir atrodo šiek tiek keista, tačiau aš nema, nemanau, kad po Jūsų prezentacijos daug, daug kas tapo aiškiau, nes šis rytis yra labai sudėtinga. Iš dalies yra sudėtinga dėl to, kad kalbam apie vaikų globą, kalbam apie tėvus ir tokius atvejus, kai tėvai negali draugiškai susitarti, nes kitaip viskas būtų daug paprasčiau. Taigi problema yra ir iš tokių iš peticijų, kurias gauname, mes matome, kokia yra problema. Taigi šios klausimus dar reikės spręsti. Turiu daug klausimų, į kuriuos norėčiau išgirsti atsakymus. Pirmiausia, dėl globos teisų Europos Sąjungoje. Jūs būtent šiam klausimui skirite daug dėmesio. Jeigu teisingai supratau, reikia siekti visų pirma draugiško sustarimo, tai yra geriau negu teismo sprendimas. Tačiau jeigu prieinama iki teismo bylos, tai jūs sakote, kad e, pirmiausia reikia nuspręsti, kas turi jurisdikciją. Ar yra aišku, ar ne, aš tikrųjų nesupratau. Ar kiekvienu atveju dabar yra aišku, kuris teismas turi jurisdikciją ES. Ir tai veda prie antrojo klausimo, apie ką šiek tiek kalbėjote. Tai kai teismas priima sprendimą, ar kitos valstybės narės turi pripažinti privalomą tvarką tokį sprendimą. Trečiasis klausimas. Savo tyrimę jūs paminėjote teisinės priemonės, kurios yra prieinamos. Tačiau taip pat minėjote diskriminavimą vaiko teisų, nes tos teisės skirtingose valstybės narėse gali būti skirtingos, taigi atsiranda tam tikras diskriminacijos aspektas. Ir paskutinis klausimas. Ar jums netrodo, kad valstybės narėse teisiniai pagrindai reglamentuojantis šios klausimus yra tokie skirtingi, kad mums reikėtų šiokio tokio tam tikro harmonizavimo, suderinimo teisės. Jeigu taip, tai kokiu būdu tai reikėtų padaryti? Leiskite, aš pats nesu teisininkas, tai galbūt mano klausimai yra šiek tiek uh, supaprastinti, tačiau kaip peticijų komiteto nariams mums tenka susidurti su tokiamis problemomis. Uh, Aš suprantu, kad globos teisų negalima išdalyti. Ir teismai, aišku, turi užtikrinti teisingumą, bet ar visada jiems tai pavyksta? E, išgirdome tikrai nemažai klausimų, pono Romano, tai prašom, pabandykite atsakyti, kaip galima trumpiau. Labai ačiū, tikrai svarbus klausimai. Pradėsiu nuo pirmojo. Kompetencija ir jurisdikcija. Ar yra aiškios jurisdikcijos taisyklės Europoje? Atsakymas yra taip, akivaizdu, yra taisyklės, kurios yra pakankamai aiškios tačiau jos yra labai lankščios taip pat, nes reikia tam tikro minimalaus lankstumo, kai kalbam apie jurisdikciją. Reikia turėti pakankamą kompetenciją, kad galėtum e, spręsti tam tikrą situaciją. Taigi valstybė, kuri turi e, e, kompetenciją, yra ta valstybė, kurioje gyvena vaikas. Tačiau jeigu būtų manyti išmintinga, kad tą kompetenciją reikėtų perkelti tam tikrais atvejais kitai valstybei. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, ten, kur e, tėvai turi pareigas, ar e, kur vaiko yra turtas, ar tautybė. Jurisdikcija gali būti perkelta iš vienos valstybės kitai tik tokiais atvejais. Tokių atvejų yra buvę, kai e, jurisdikcija deleguojama iš vienos valstybės kitai, tačiau toks delegavimas turi būti patvirtintas tos institucijos, kuriai tokia jurisdikcija deleguojama. Jeigu gaunančioji institucija mano, kad ji nėra kompetentinga spręsti bylą, tai jurisdikcija nebus perkeliama. Čia dar norėčiau nukreipti į šoną, įprastinio gyvenimo vieta tai taip pat reikia nustatyti, nes tam teisinės apibriešties nėra. Taip yra visur, ypač tarptautinėse konvencijose dėl vaikų teisų apsaugos. Tai paliekama teisėjų nuožiūrai. Kai kurie teismai jau yra pateikę galimą įprastinės gyvenamosios vietos apibriešti, kuri yra gana plati, kai sakoma, kad pati valstybė narė turi apibriežti. Antras klausimas dėl pripažinimo. Ar yra pareiga pripažinti sprendimą Europoje? Nusprendus, kuri, kieno jurisdikcija yra taikoma, tuomet atsakymas iš šį klausimas yra galbūt taip, galbūt ne, nes privalomo pripažinimo, sprendimo pripažinimo nėra. turiu e, šitą svarbu čia dar pridurti, kai kalbama apie globos teisės. Tačiau, kai kalbam apie lankymo teisės, tai privalomumas egzistuoja. Tarkime, sprendimas priimtas Vokietijoje ir patvirtinta, kad jis yra vykdytinas ir turi būti vykdomas. Šis sprendimas turi cirkuliuoti visoje Europoje ir niekas negali pasakyti ne tam sprendimui. Kai kalbame apie globos teisės, ir tėvų pareigas, tai tokio privalomumo šių sprendimų atvejais nėra. Nes yra pagrindų nesutikti, gali būti pagrindų nesutikti su tokiais sprendimais. Visų pirma, viešoji tvarka, pavyzdžiui, jeigu yra Vokietijos sprendimas priimtas Vokietijoje, ne, kuris gali būti nepripažįstamas Prancūzijoje, nes manoma, kad jis prieštarauja viešai tvarkai. Nes, pavyzdžiui, asmo gavęs tėvo, tėvų pareigas nebuvo išklausytas ar vaikas nebuvo išklausytas, o tai Vokietijoje yra konstitucinė teisė. O Prancūzijos sprendimas priimtas neišklausius vaiko pagal vokiečius būtų neteisingas ir toks sprendimas nebūtų pripažįstamas Vokietijoje. Tai nebūtų Prancūzijos ir Vokietijos e, sprendimas, tai būtų tik tai Prancūzijos sprendimas, kuris nebūtų pripažįstamas Vokietijoje. Pirmininkė kalba be mikrofono. Prašom patrumpinti savo atsakymus, ir, o jūs trumpinkite savo klausimus, nes turime problemų. Daug žmonių dar nori čia kalbėti. Ir tai taip pat prisidėtų prie Romano, pono Romano studijos pristatymo. Taigi labai prašyčiau e, trumpai atsakyti klausimus taip arba ne ir panašiai. E, deja, teisė yra komplikuotas reikalas. Trečias klausimas dėl diskriminacijos. Neturime įrodymų iš jurisprudencijos analizės negalima sakyti, kad nacionalinės jurisdikcijos diskriminuoja vaikus priklausomai nuo jo tautybės ar tėvų gyvenamosios vietos. Manau, kad iš esmės diskriminacija gali išriškėti per faktus, pavyzdžiui, jeigu vaikas gyveno įprastinėje tėvų gyvenamoje šalyje ir tuomet e, vaikui leidžiama pasilikti ten, kuris ten visada gyvena su tėvu, kuris nuolatos gyvena toje šalyje, bet tai nėra diskriminacinis sprendimas. Antras klausimas yra šiek tiek sudėtingesnis ir detalaus atsakymą negaliu pateikti, tačiau iš esmės, e, kai sakoma, kad yra tam tikros tėvų pareigos e, ir yra skirtingų suvokimų tų tėvų pareigų e, įvairiose šalise. Taip, ar įmanomas suderinimas teisė šioje srityje? Na, jeigu būtų galima pradėti nuo vaiko nuomonės išklausimo, e, tai būtų vienas svarbiausių tarp valstybinių na, spresnų klausimų, tai aišku, reikia užtikrinti, kad sprendimai galėtų cirkuliuoti ir Tai vaiko nuomonė būtų atsižvelgiama. Norėjau padėkoti Jums, kad greitai baigėte savo atsakymą. Ar norėtume dar ko nors, ko nors pridėti? Gerai, kad suprantu vokiškai, nes tikrai man užjaučiu vertėjus, man atrodo, labai sunkus darbas. Pirmininkė, pakeiskite kanalą. E, Taigi, ar yra daugiau klausimų? Jei ne, regis ponia salės galėje, gale nori užduoti klausimą. Nepamirškite, kad neturime daug laiko. Peticijų pateikėjai nori tarti žodį taip pat. Nu, turiu kelis komentarus, sako kalbėtoja. Tai labai sudėtingas klausimas, tai yra tarptautinė problema. Norėdami ją išspręsti, turime apgalvoti galimybę, kad kiekvienoje šalyje būtų e, vaiko teisų teisėjas. Mano šalyje yra jaunimo ir vaikų tam tikros teisminės institucijos. Galbūt jeigu turėtumėm kiekvienoje šalyje panašią instituciją, būtų lengviau spręsti panašias problemas. Norėčiau išgirsti jūsų pasvarstymus tokią temą. Ačiū. To... Ar jūs galite atsakyti klausimą? No, no. Uh, you, you're not given the choice. Pirmininkė, Kol kas jums nesuteikta žodis. Dabar reikia atsakyti į klausimą. Prie jūsų temos mes dar prieisime. Ar galite atsakyti į ponios Bertman klausimą? Norėčiau išgirsti dar kartą klausimą, nes aš nespėjau sujungti tinkamo kanalo. Pirmininkė prašo pra, e, klausėjos pakartoti klausimą. Kalbėtoja. Taigi, mano šalyje yra institucija, kuri, galima sakyti, yra vaikų ir jaunimo gynybos institucija, į ją gali kreiptis vaikai ir jaunimas ir gauti pagalbą. Norėjau pasiūlyti, galbūt visose valstybėse narėse galėtų būti tokia institucija, kur vaikai būtų išklausomi tada galbūt šitas toksai sudėtingas klausimas, kuriam taikomos įvairios jurisdikcijos būtų supaprastintas. l'institution de médiateur de l'enfant. Oui, merci beaucoup euh, de votre question. Je... Dėkuoju iš klausimą. Suprantu, kur link jūs lenkiate. Uh, E, suprantu, kodėl uždavėte tokį klausimą. Deja, šitas klausimas nebuvo įtrauktas į mūsų tyrimą. Mes neanalizavome tokių institucijų steigimo ar jų veiklos. Nacionaliniu lygmeniu vykdomos, vykdomi veiksmai, tai yra nacionaliniai veiksmai. Pavyzdžiui, Prancūzijoje egzistavo panaši institucija Iki praeitų metų tai buvo nacionalinis vaikų centras, galima tai pasakyti, kur vaikai galėjo kreiptis, mes galbūt tinkamesnis žodis vartoti būtų vaikų gynėjas, nacionalinis vaikų, nacionalinė vaikų gynimo institucija, taip galbūt. Konstituciniai organiz, organizaciniai, dėl, dėl organizacinių ir konstitucinių klausimų šitą instituciją buvo uh, uždaryta, ji nutraukė veiklą. Nežinau, kiek pati ES galėtų įsikišti, skatindama tokią praktiką. Iš principo pritariu jūsų nuomoniai. Taip, iš tikrųjų. Tai galėtų būti geros praktikos e, pavyzdys, tačiau mūsų tyrimas irgi yra naudingas kaip e, tyrimas pateikiantis geras praktikas. Bet manyčiau, būtų gera mintis sukataloguoti geras praktikas ir pasiūlyti, galbūt atsirinkti ir kažką įgyveninti nacionaliniu lygmeniu. Manau, kad būtų galima rasti tikrų priemonių ar sprendimų šiai problemai nebūtina e, užvesti Europos e, teisėkuros viso to aparato, galima pasidalinti ir geromis praktikomis. Pirmininkė, ačiū. Dėkoju e, tyrimo pristatytojams. Norėčiau šitą paprašyti. Negaliu leisti žmonėm tarti žodžio, kai jie nėra paprašyti tarti žodžio. Tik tai peticijų teikėjai ir jų atstovai gaus e, progą pasisakyti. Pone Maconi. Toliau pirmininkaus. Buonasera. Allora, eh... Labadiena. Man ką tik pasakė, kad e, svarstysime pirmąją peticiją, tai būtent septintas darbo atrakės klausimas. E, peticijos pateikėjas nedalyvauja, todėl duodu žodį Markui Seleski komisijos atstovui. Labadiena, ponė pirmininkė, labadiena peticijos komiteto nariai. Pasinaudosiu progą ir padėkosiu už tai, kad pakvietėte komisiją dalyvauti svarstant e, šią peticiją, šiame posėdėje. Aš atstovauju teisinio bendradarbiavimo civilinėse bylose skyrių Kaip tikriausiai žinote, šiandien yra Europos civilinės teisės diena, todėl mūsų skyriaus vadovė yra Slovenijoje ir pristato kai kurios klausimus, kai kurie iš jų bus svarstomi ir šiandien mūsų posėdėje. Jau jums išdalinti e, raštiški paaiškinimai. Kaip matote iš mūsų paaiškinimų, čia yra trys aspektai kurie buvo paminėti peticijos pateikėjų. Pirmasis tai dėl būdžiamosios teisės, antrasis aspektas susijęs su teisinė, teisiniu bendradarbiavimu ir pagrindiniu, pagrindinė mūsų priemonė ir trečiasis aspektas susijęs su teisinė pagalba. Mes įsigilinome visus tris aspektus ir mūsų išvadose matote, kad arba kad mes manome, jog šitie klausimai nėra ES teisės kompetencija ir būtent nacionalinės institucijos taikė nacionalinę teisę šiuo konkrečiu atveju. Šita čia kalbu ir apie teisinės pagalbos trūkumą ir apie kitus aspektus. Taigi daugiau ne, neprasiplėsdamas dar kartą padėkosiu komitetui už tai, kad pakvietėte į šį posėdį. Aš pasiruošęs atsakyti į visus konkrečius klausimus apie šią bylą, apie šį atvejį. Dar kartą dėkoju. Grazie. C'è qualche collega che... Ačiū, sako pirmininkė. Ar kas nors norėtų pasisakyti šio klausimu? Regis ne. Kągi, tada siūlau nutraukti šitą peticiją remiantis komisijos pranešimu. Tad dabar pername, jeigu neprieštaraujate, prie kitos peticijos. Mariela, Marinela Kolombo ją pateikė, dalyvauja e, peticijos pateikėjos advokatas, jam ir suteiksiu žodį pristatyti šią bylą. Labą dieną. Stengsiuos kalbėti labai trumpai. Norėčiau pirmiausiai pasakyti, kad peticija, apie kurią kalbama, e, paremta 2000 parašų, o ne 134 parašais, kaip čia yra parašyta mūsų darbo tvarkiai. Aš patirinkau parašus. Čia e, šitą problemą susijusiu su Vokietijos šeimos, e, atsiprašau, su Vokietijos jaunimo gerovės tarnyba. 2008 metais buvo pateiktas darbinis dokumentas ir neseniai ponė Natalie Grįžberg, prancūzų deputatė, e, daugiau paaiškino šitą temą, šitą, šitą klausimą ir norėčiau už tai padėkoti. Visi puikiai žinome, kad viso, kiekviena valstybė narė e, turi mm, e, autonomiją šeimos teisės rytyje, bet taip pat yra aišku, kad visos valstybės narės turi gerbti tarptautinius teisės aktus ir žinoma vals, ES teisės aktus ir konvencijas. Čia turiu galvoje New Yorko konvenciją 29 straipsnį. Tai yra jaunimo teisų konvencija. Šiame straipsnėje pripažįstama, kad vaiko švietimas švietimo tikslas turėtų būti jo mokymas, gerbent jo e, jo kalbą, jo socialinį ir kultūrinę aplinką ir taip pat šalį, kurioje e, jis, jinai, jisai gyvena. Nors ta šalis gali būti ne ta pati, kokią kalbą jisai kalba. Čia kalbu, turiu galvoje ir Bruselis 2 bis ir ES veikimo sutartį, kurioje yra numatyta judėjimo laisvė Europos piliečiams. Tai yra esminis ES principas. Pone Kolombo pabrėžia Vokietijos valdžios institucijų e, pažeidimus. Šie pažeidimai buvo įvykdyti dėl globos teisės globos teisės, kurios buvo e, paskirtos ne pagal vaiko interesus, kaip yra numatyta ES, bet remiantis principu, kad vaikas turi likti e, Vokietijos teritorijoje. Visos institucijos, jūgiant amt, laikosi tokio, tokio principo. Yra dar socioamt, socialinė tarnyba tai nėra tas pats, kas Vokietijos jaunimo gerovės tarnyba. Vokietijos jaunimo gerovės tarnyba yra, bent jau taip skelbiama, kad tai yra šeimos gerovės tarnyba. Jų gendam dalyvauja visose teismo procesuose. Šita institucija yra autonominė, tokios autonomijos, net, autonomijos neturi jokia panaši institucija Europos Sąjungoje. Ir jų gendam dalyvauja tada, kai šeimoje yra tam tikrų problemų ir naudojasi savo privilegijuotą poziciją ir visada pasisako, visada gina e, Vokietijos pilietį. Ponios Kolombo atveju matome įvairių pavyzdžių. Poniai Kolombo buvo uždrausta kalbėti itališkai su jos vaikais. Jugend amt pareigūnas pareiškė, cituoju, pripažintas vaikas pripažintas vokiečių ir su juo reikia kalbėti vokiškai. Taigi, ponia Kolombo turėjo labai daug problemų ir dėl alimentų, ir dėl panašių e, klausimų. Jugendamt pareigūnai susitarė, tarėsi tik tai su vokiečių tėvu, o ne su ponia Kolombo. Ir Jugend Amt protokolų niekada negalėjo perskaityti ponia Kolombo. Ji prašė prieigos prie šių dokumentų ir gavo tos dokumentus visiškai neperskaitomus, buvo subraukyti, bet to buvo išbraukti svarbiausi duomenys. Taigi, E, vokietis tėvas ir jūgiant ant pareigūną susitarė be ponios Kolombo žinios. Kai ponia Kolombo dar buvo Vokietijoje, ji buvo įtraukta į Interpolo sąrašą, todėl kad buvo įtariama, kad ponia Kolombo gali išvykti iš šalies su vaikais arba be vaikų protokoluose sakoma, kad yra rizika, kad ponios Kolombo vaikai mm, praras ryšį su tėvu, jeigu ponia Kolombo išvyks į Italiją, o vokietis tėvas negalės e, įgyveninti savo lankymo e, teisės, teisės, kuri numatyta Hagos konvencijoje. Taigi, mažamečių ponios Kolombo vaikų teisės dieną prieš ponios Kolombo repatriaciją. Reikia taip pat pasakyti, kad dešimt mėnesių ponia Kolombo negalėjo net telefonu pasikalbėti su savo vaikais. E, Kindės amt nuomonė tai buvo vaikų naudai taip nuspręsta, kad vaikai net telefonu negalės pasikalbėti su savo mama. Taigi, taip nušvietus visus įvykius, norėčiau iš, iškelti kelis klausimus. Kas yra tas kindės vol vaikų gerovė? Ar tai yra viršutinis, virš visko svarbiausias vaiko interesas, ar, ar kaip tai yra suprantama? Antras dalykas, reikia atkreipti ypatingą dėmesį šį klausimą, nes jeigu toliau reikalai taip vystysis, globos teisė ir lankymo teisė kurią gauna vienas iš tėvų. Jeigu toliau šitos teisės tai bus te, e, t, taikomos, tai, yra, tai prieštarauja Bruselio antrajam reglamentui. Jeigu tėvas nepritarė jeigu tėvas gali tik tai lankyti vaiką, tėvas negali gauti globos teisės, turi tik tai lankymo teisę. Taigi, e, vėliau dar norėsiu replikuoti. Pirmininkė, tai reikia išklausyti kito e, peticijos pateikėjo lygiai tą pačią temą. Ponas Maltoni. Mano atveju. Mano atvejs yra kitoks. Motina telefonu. Motinai telefonu buvo pranešta, kad aš nors nedirbu, turiu mokėti alimentus vokiečiui reikia dviejų mėnesių, man reikia septynių mėnesių. Pirmos instancijos teisme aš laimiu, bet išgirstu, girdu, išgirstu kitą variantą, kitą versiją. Palaukiu keturis mėnesius ir antrajame klausime sužinau, kad motinos parinkta pareigūnė su manimi ne, nekalbėjusi, nusprendžia, kad aš galėsiu savo sūnų lankyti tik tai mokyklinėme amžiuje, tada, kai Maksimas galėsiu su manim šnekėtis ir galės atsakyti ne į tėvo prašymus. Apie, tai net, apie taip niekas net, nekal, niekas net nekalba. Taigi, vaiką, mažą vaiką galėjau lankyti tik tai kas du, kas du mėnesius savaitgalį su aukle, kurios aš nepažinojau. Negalėjau duoti parodymų teisme, vaikas mane at, pažindavo, būdavo ramus ir pravirdavo tik tada, kai mūsų susitikimas pasibaigdavo, bet į tai niekas nekreidavo dėmesio. Taigi, teisme paprašiau vertimo paslaugų, bet man nebuvo sutiktos tos paslaugos, liepia, buvo man liepta šnekėti vokiškai, manęs paklausė teisėjai, kiek aš metų mokausi E, vokiečių kalbos, bet aš esu vokietis, niekada negyvenau Vokietijoje, su motina susipažinau Italijoje ir mes norėjome gyventi Italijoje, o dabar pasirodo, kad tam, kad aš bendraut galėčiau su savo sunumi, turiu, ben, turiu mokėti vokiškai. Tai yra diskriminacija. Teisme negalėjo už mane kalbėti net mano advokatas dvikalbis, nes motina susitarė su teisėju kad dešimt kartų per metus man bus suteikta pusė valandos lankymo laiko, visada dalyvaujant jūgiant ant atstovui. Motina juokėsi teismo metu. Antrame klausime, antro klausimo protokole e, yra netikslus duomenys, visi jie yra nu, mano nenaudai, trūksta įvairiausių duomenų ir mano advokatai negali man padėti, aš negaliu net e, apskūsti teismo sprendimo, bet to advokatai vokiečiai sako, kad jie turi tarnauti e, Vokietijos teisės aktams, o ne teisingumo principams. Man negaliu išprašyti dar vieno teismo klausimo, Nors mano sunus Maksimas labai džiaugdavosi, kai mes susitikdavome, dabar nebežinau, kada galėsiu jį pamatyti. Buvo atimta mano pavardė iš sunaus, aš neturiu globos. Vokietija turi pripažinti mane kaip tėvą ir mano teisės, bet atsisako tai padaryti. Vokietija. Vokietijos teismai e, pažeidė įvairiausių konvencijų, įvairiausius straipsnius. Kodėl Vokietija pasirašo Europos e, teisės aktus ar konvencijas, kurių paskui nesilaiko? Kodėl leidžiame šitai šaliai diskriminuoti mūsų vaikų teisės? Ačiū. Marek Tavinova. Ačiū, sutiksime žodį komisijos atstovui Max Timinava. Um, thank you, Madam Chairwoman. Uh, First of all, please. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pateikti atnaujintą e, informaciją apie peticiją, kurią pateikė ponia Kolombo. Kaip girdėjome, ši peticija yra gana sudėtinga, reikia apsvarstyti daugelį aspektų. Pirmiausia, norėčiau Jūs patikinti, kad komisija atidžiai įvertino šios aspektus ir mėgino nustatyti, ar kuris nors iš šių aspektų yra susijęs su ES teisės taikymu ir įgyvendinimu. Pirmiausia, leiskite man pabrėžti, kad komisija gali veikti tik tais atvejais, kai yra pažeidžiamos pagrindinės teisės ir kuomet yra susijęs, tai yra susijęs su ES teisės įgyvendinimu. Dėl šios priežasties klausimas, kuris anksčiau buvo iškeltas dėl Jugendamt, tai yra Vokietijos jaunimo gerovės tarnybos e, įsitraukimą į teismo sprendimą yra nacionalinės teisės procedūra, o ne ES procedūra. Ir dėl šios priežasties uh, neįmanoma, kad komisija toliau e, būtų susijusi su šia byla. Kalbant apie e, kitas iškeltas problemas, norėčiau pasakyti, kad komisija e, savo komunikate Europos parlamentui nustatė, kad laisvo judėjimo apribojimas peticijos pateikėjai reikalauja tolesnės analizės. Dėl šios priežasties komisija informavo peticijos pateikėją, kad ir taip pat paprašė peticijos pateikėjos atsiųsti atitinkamų dokumentų kopijas būtent Italijos ir Vokietijos institucijų priimtus sprendimus dėl laisvo judėjimo apribojimo aspektų, taip pat dėl e, to, kad būtų galima įvertinti e, šio apribojimo proporciją. 2010 m. birželio 16 d. komisija e, informavo peticijos pateikėją, kad ji turi netrukus atsiųsti tokius dokumentus. Deja, šių dokumentų komisija dar negavo ir dėl šios priežasties aš jums negaliu pateikti šios situacijos įvertinimo. Taigi norėčiau dar kartą pakviesti peticijos pateikėją atsiųsti šių dokumentų kopijas tam, kad komisija galėtų atsakyti į e, šios pastebėjimus. Po to, kai komisija pateikė savo komunikatą Europos parlamentui, peticijos e, pateikėja vėl reagavo pateikdama naujus atsakymus komisija neturėjo pakankamai laiko, kad galėtų įvertinti šios atsakymus, kadangi jie buvo išversti tik praėjusią savaitę ir dėl šios priežasties komisija dar vėliau pateiks atnaujintą informaciją parlamentui dėl šio komunikato. Žinoma, komisija turės atsižvelgti į Interpolo SIS kitus e, susijusius dalykus. E, taip pat kalbant apie e, Vokietijos institucijų geriausių vaiko interesų apsaugos aspektą. Norėčiau pabrėžti šio, šioje vietoje, jog tai yra vienas iš pagrindinių aspektų susijusių su vaiko teisėmis, ką pabrėžia vaiko teisų konvencija, kurią ratifikavo visos valstybės narės. Taigi komisija norėtų pabrėžti, kad ES teisės aktų įgyvendinimas turėtų atitikti šį principą. E, vis dėlto komisija nėra tokioje padėtyje, kad galėtų įvertinti šio principo įgyvendinimą valstybės narėse. Tai priklauso kiekvienos valstybės narės atsakomybės sričiai ir dėl šios priežasties nėra įmanoma įvertinti, kaip yra taikomas geriausių vaiko interesų principas valstybėse narėse. Kalbant apie peticiją, e, kurią pateikė ponas Motoni, norėčiau pateikti naują informaciją, kad komunikatas kol kas dar nebuvo pateiktas Europos parlamentui, e, tačiau galiu Jums pateikti prelimina, preliminarią informaciją šiuo klausimu. Komisija sutinka teisė į teisingą teismo procesą, į, į nediskriminavimą yra labai svarbios vertybės, tačiau, kaip jau sakiau, ponios Kolombo atveju, tai yra nustatyta 51-ame pagrindinių teisių hartijos straipsnėje ir E, šias teises privalo įgyvendinti valstybių narių institucijos, kuomet jos įgyvendina ES teisę. Taigi dėl šios priežasties e, priklauso nuo pačių valstybių narių, kad jos užtikrintų, jog e, tokios tarptautinės prievolės yra vykdomos. Dėkuoju. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Pirmininkė. Na, na kolegė Grūnė. sričių aš norėčiau pakomentuoti. Neturiu atsakymų į šiuos pateiktus klausimus. Aš manau, jog tai yra labai sudėtingi klausimai. Žinoma, mes turime piliečius dviejose skirtingose valstybėse narėse ir tai padidina sudėtingumo lygį. Tačiau, žinoma, yra taip pat ir vienoje valstybėje panašių bylų kurios taip pat yra labai sudėtingos, pavyzdžiui, Prancūzijoje, kuomet yra labai sunku nustatyti, kokie yra geriausi vaiko interesai. Taigi, supratau, kad viena iš bylos šalių, na, mes neturime pakankamai informacijos, neturime visų įrodymų čia savo prieš akis, tačiau ponios Kolombo atveju atrodo, jog teismo sprendimas buvo priimtas Vokietijoje, tačiau jis yra labai prieštaringas. Negu kad, pavyzdžiui, Italijos teismo priimtas sprendimas. Jis yra visiškai kitoks. Euh, e, dokumentuose, kuriuos aš turiu, e, parašyta, jog atrodo, kad e, ši byla yra nagrinėjama pagal Italijos teisę ir Italijos teismas priėmė sprendimą ponios Kolombo naudai, o Vokietijos teismas ne. Vokietijos e, teismas e, priteisė vaikų repatrijavimą Italijai. Ne, atvirkščiai, Italijos tribunolas priėmė sprendimą dėl vaikų repatrijavimo Vokietijoje. O kasacinis teismas priėmė skirtingą sprendimą. Na, iškirskime pirmiausia klausimus ir atsakymus prašome pabaigti pirmiausia savo pastabas ir paskui pateikite klausimus. Ačiū. Na, iš esmės labai sudėtinga mums išsiaiškinti, kokia yra ta padėtis. Taip pat labai sudėtinga ir komisijai. Mes neturime pakankamai dokumentų. Mes nesame tokioje padėtyje, kad galėtume smarkiai padėti peticijos pateikėjams. Tačiau, žinoma, vaiko interesai turėtų esminiai. Mes išgirdome apie vaiko teisų gynimą Prancūzijoje. Deja, e, čia šis vaidmo buvo sumažintas iki tarpininko funkcijų. Man atrodo, tai yra tiesiog gėdinga. Man atrodo, turėtų būti tam tikras neutra, neutralus organizmas, kuris gintų vaiko teises. Tačiau Prancūzijoje gana dažnai būtent teismas priima sprendimą dėl lankymų ir vaiko globos teisių. Man atrodo, būtina turėti tarpininką šeimos bylose, kad būtų galima priimti draugišką sprendimą vaiko interesų labui. Tačiau, žinoma, suprantama, kad tai ne visuomet yra lengva padaryti. Turgais, prašom. Ačiū. Ačiū, gerbama pirmininkė. Prisimenu, kad praeitą kadenciją dėl jų gentam turėjome vyriausių peticijų ir diskusijų, tikriausiai prisimenate. Šiuo atveju, tuo atveju buvo susiję ne su Italija, bet atrodo su Lenkija, vaik, su vaikais, kurie yra pusiau Lenkai. Vyko atviros ir labai karštos diskusijos. Nenoriu e, kaip e, ponia Brūnį sakė, nenoriu aš kalbėti apie tą patį, nes jis puikiai viską paaiškino, bet aš šiek tiek norėčiau atsakyti tai, ką komisija sakė kad e, peticijų pateikėjai neiškeliautų negavę atsakymo. Jeigu perskaitytume šitą, šitos dokumentus, kurios, kurie mums buvo išdalinta, yra sakoma, kad komisija laukia e, detalesnių e, aprašymų, kad galėtų įsigilinti. Taigi galima būtų paprašyti peticijos pateikėjų pateikti daugiau informacijos. Taigi siūlau, kad šita peticija būtų palikta atvira ir kad dar kartą ją svarstytumėm po to, kai peticijų pateikėjai pateiktų daugiau duomenų komisijai, kad jie galėtų paaiškinti dar aiškiau šitą e, situaciją, kad galbūt tai būtų lengviau išspręsti šį klausimą, nes mes norime pateikti tam tikrą kelią e, peticijų pateikėjams, kad jie, jiems būtų pateiktas aiškus parlamento ir komisijos atsakymas. Jeigu, pirmininkė, jūs sutarėte ir pritarėte ir peticijos pateikėjai neprieštarauja, būtų, galima būtų daryti šitaip. E, kolega Busimajo, ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu tris pastebėjimus pirmiausia, e, kuomet matome, kad e, teisė nėra tinkamai taikoma, ar tai būtų Vokietijos teisės aktai, Rumunijos ar Italijos teisės aktai, tokios bylos priklauso Europos žmogaus teisų teismo kompetencijai. Ir mums reikia turėti paaiškinimą, kokie yra santykiai tarp Europos komisijos ir nacionalinių valstybių narių, remiantis subsidiarumo principu. Ir aš žinau visiškai tiksliai, kad kai piliečiai uh, uh, tampa e, sprendimų, tam tikrų sprendimų aukomis, jie turi teisę kreiptis į Europos žmogaus teisų teismo. Ir žinau, jog tokiems piliečiams buvo atlyginta. Kitas dalykas, kuris mane šokiruoja, yra tai, jog Europos komisija labai aptakiai e, elgėsi Europos žmogaus teisų hartijos įgyvendinimo klausimu. Kiek žinau, e, Europos parlamentas ratifikavo šią hartiją, taip pat ir ES valstybės narės tą padarė, išskyrus tas, kurios nusprendė e, netaikyti šios hartijos nuostatų. Jeigu jūs tą padarėte, tai reiškia, jog šio dokumento įgyvendinimas, o tai yra teisės aktas, tai nėra kažkokia maldų knyga ar konsultacinio pobūdžio dokumentas, tai yra teisės aktas. Jis tapo ES teisės dalimi. Tačiau Europos komisija dabar mums teigia, kad kai kurios e, pagrindinių teisių hartijos dalys yra taikomos valstybėms narėms ir turi teisinę galę, o kitos e, funda, pagrindinių teisių hartijos dalis neturi atitinkamos teisinės galios ir aš iškelsiu šį klausimą šiandien po pietų komisijos nariai Reding. Man atrodo, mums būtina išgirsti Europos komisijos įvertinimą dėl to, kaip ši pagrindinių teisių hartija yra taikoma, įgyvendinama arba neįgyvendinama. Kadangi jeigu mes neišgirsime tokio paaiškinimo dėl šio klausimo, mums bus visiškai neaišku ir Europos piliečiai kreipsis į mus ir mes matysime, kad negalime jiems padėti netgi tokiu atveju, kai jie yra teisūs. Tai turi būti išspręsta ir tą būtina paaiškinti kaip galima greičiau. Ačiū. Grazie ir kolega Jar. Dėkoju. Ačiū. Jeigu supratau teisingai tai, ką sakė komisija, Ji teigia, jog šiandien ji nėra tokioje padėtyje, kad galėtų spręsti dėl tų dalykų, kurie mums yra svarbiausi dėl to, kad jai trūksta informacijos. Aš sutinku su tuo, ką pasakė vienas iš ankstesniųjų kalbėtojų, mums dar reikia palaukti daugiau informacijos. Tačiau Man įdomu, ar komisija iš tikrųjų galės mums atsakyti. Galbūt kitą kartą jie vėl ateis ir sakys, jog jiems vis dar trūksta informacijos. Dabar dėl Kolombo atveju. Mes girdėjome jau klausimą, būtent kokia yra padėtis susijusi su jurisdikcija ir pripažinimu. Mes girdėjome, jog buvo Vokietijos teismo priimtas sprendimas, kuris nebuvo įgyvendinamas, tačiau nebuvo pateikta apeliacija. Taigi tokiu atveju tas teismo sprendimas privalo būti įgyvendinamas, jis galioja. E, šis sprendimas yra įgyvendinamas ir dėl to privalo būti įgyvendinamas. Aš manau, jog komisija labai aiškiai pasakė, jog teismas nagrinėja bylą ir sprendžia, ar pagrindinės teisės buvo pažįstos ar ne. Tačiau šios informacijos vis dar trūksta. Taigi grįžkime vėl prie šio klausimo, kai turėsime visą informaciją. Man atrodo, jog tai yra geras patarimas, kurį pareiškė ponia Grūnė visų pusių. Ir Vokietijos jaunimo gerovės tarnyba buvo įsteigta tam, kad gintų vaikų geriausius interesus. Ir kuomet pradeda konfliktuoti motinos ir tėvo interesai, tužima ginti vaiko interesus. Taigi iš esmės, kalbant struktūriškai, būtent ta Jugendamt, Vokietijos jaunimo gerovės tarnyba ir privalo ginti vaiko interesus. Žinau, jog kiekvienoje valstybėje padėtis yra šiek tiek kitokia ir kitose valstybėse žmonės e, klausinėja, kodėl egzistuoja tokia tarnyba Vokietijoje, tačiau aš galiu Jums pateikti kai kurių pavyzdžių iš savo paties patirties. Pavyzdžiui, mano paties gyvenamojoje vietovėje buvo atvejis, kuomet vaikas perėjo per gatvę kai to yra negalima daryti ir vaiko tarnyba turėjo išanalizuoti padėtį. Nežinau, ar tai yra susijęs su diskriminacija, bet galbūt komisija galėtų atsakyti mums. Ar jie mano, jog čia buvo pažeistos pagrindinės teisės? Man atrodo, jie galėtų vėliau dar pateikti šią informaciją. Prašom, atsakykite labai trumpai. Taip, yra vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti. Komet ginčijasi tėvai, jie kreipiasi į teismą. Tačiau vaikai niekada neturėtų rinktis vienu iš tėvų. Ir man atrodo, jog būtent dėl to kolega buvo teisus. Mums būtina turėti vaiko ir jaunimo tarnybą, kuri e, galėtų padėti vaikams. Mes turime tai svarstyti iš human, humanistinių paskatų. Vaikas turi, turėti, turi būti užtikrinami geriausi vaiko interesai. Mes turime visuomet tą turėti omenyje. Ačiū. Dėkuoju. aš norėčiau paklausti, kaip Jugendamt gali apginti vaiko interesus? Žinome, kad yra du tėvai e, ir motinai buvo neleidžiama kontaktuoti su vaiku jokių būdų, netgi telefonu. Ir ar galite įtikinti mane, kad tokiu būdu buvo ginami vaiko interesai? Jeigu taip, tai aš tuomet užsičiaupsiu. No, però non, non so. Eh, eh perdonatemi, ma io non posso. Atsiprašau, bet negaliu suteikti žodžio visiems kalbėti šią temą. Aš eh, norėčiau dabar suteikti žodį eh, ponios Kolombo advokatei, tačiau prašau, kalbėkite trumpai ir kalbėkite apie svarbiausius dalykus, kadangi ši peticija dar yra nagrinėjama, o komisija turės atsakyti į konkrečius klausimus. Europos piliečiai turi teisę laisvai judėti. Ir tai yra apibriešta sprendime, kuris teigia, jog ši teisė atitinka proporcingumo principą ir e, čia e, tėvui suteikiama teisė kontaktuoti su vaiku. E, taip pat mes kalbame ir apie tautybės principo įgyvendinimą. Ir tokiu atveju buvo kreiptasi į Vokietijos jaunimo gerovės tarnybą. ar būtent tokias teises komisija gins. Dėkoju, dėkoju visiems. Aš, žinoma, neturiu visų pasirašysių šią kompetenciją, tai, kompeticiją, taigi užbaigime jos svarstymą. Norėčiau tik tai pateikti papildomą prašymą komisijos vertinimui bus įvertinti dokumentai kuriuos pateikė peticijos e, pateikėjos e, advokatė ir galbūt komisija galėtų plačiau pakomentuoti savo vertinimus būtent e, antidiskriminavimo principus, kurie yra ES teisės aktų esminė dalis. Ir taip pat galbūt galėtų pakomentuoti kai kurios aspektus, kurie buvo paminėti, būtent Vokietijos kalbos vartojimą kaip kriterijų. Ir ar komisija bus tikra, ar čia nebuvo pažeista piliečių teisė laisvai judėti, taip pat e, visų valstybių lygybė, visų valstybių, e, valstybinių kalbų lygybė. Norėčiau, kad komisija atsakytų šios klausimus. E, vis dėlto Ši peticija dar lieka atvira, tai ji dar bus nagrinėjama ir sprendimas bus e, priimtas vėliau, kuomet komisija pateiks tolesnius paaiškinimus. O dabar perikime prie kito darbo tvarkės punkto, devintojo darbo tvarkės punkto. Ir su mumis yra peticijos pateikėjas, kuris dabar pasisakys, prašom. Komisione per le petizioni. Il TUE nel preambolo apre dichiarando di ispirarsi ai principi legati al ES sutarties preambulėje sakoma, kad ją įkvepia žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių principai, kurie turi būti gerbiami. Individas turi teisę priklausyti tam tikrai valstybei, o valstybės tai pripažino įstodamas Europos Sąjungą. Pagal Lisabonos sutartį pagrindinių teisų e, hartija turi tokį patį statusą kaip ir sutartis. Todėl daugiau yra pabrėžiamas individas. Sakydami asmuo, mes norime pabrėžti, kad suteikiamas ES piliečiai tas centrinis e, dėmesys Antras ir trečias straipsniai sutarties kalba apie žmogaus teisės ir nepilnamečių teisės. Ketvirtajame straipsnėje išdėstamas e, sąžingo bendradavimo principas, o penktajame straipsnėje išdėstamas kompetencijos paskirstimo, subsidiarumo, proporcingumo principai. Visa tai, kas įrašyta antrame straipsnėje, patvirtinama septintajame straipsnėje. Komisija kaip sutarčių saugotoja turi vaidinti svarbų vaidmenį Jeigu kalbėsime apie pagrindinių laisvių hartiją, pirmajame skyriuje kalbame apie orumą, pirmajame straipsnėje kalbame apie orumo garantiją. Mano atveju šis straipsnis buvo pažeistas, ypač e, kaip tėvo, nes aš tas apie tai, kaip e, plėtojasi neštumas, tai buvo vienas svarbiausių dalykų mano gyvenime, kai gimė mano sunus. sunus man nebuvo leista su vaiku susipažinti, kai jis e, gimė. Antrajame skyriuje, kur kalbame apie laisvę, laisvę, yra septintas straipsnis, kur kalbame apie, apie privačios gyvybės, privatumo, šeimos gyvenimo laisvę. Trečiajame skyriuje kalbame apie lygybę ir ten 20 straipsnėje reiškia, kalbame apie lygybę prieš įstatymą, apie lyčių lygybę, apie 24 straipsnėje kalbama apie nepilnamečių teisės. Mano bylos atveju pirmieji trys straipsniai rodo, kad dėl mano lyties aš buvau diskriminuojamas, buvo pažeidžiamas mano teisės, todėl turėjau patirti nemenkų teisinių išlaidų. Mano teisų pažeidimas turėjo įtaką E, vaikui, nes jis buvo paskelbtas, kad gimęs be žinomo tėvo. Prancūzijos valdžia apie tai buvo informuota. Vaiko teisų principo apsauga, kaip čia jį užtikrinta buvo. Taip pat yra užtikrinamas pagal sutartis judėjimo laisvė ir e, laisvė apsistoti užsienio šalyje. Todėl aš manau, kad e, motina piknaudžiavo savo teisę e, išvykdama į Prancūziją e, ketvirtą neštumo mėnesį, taip sukurtama tarpvalstybinė situacija. Todėl reikia man taip pat pripažinti laisvo judėjimo laisvę. Na, o dėl to, kad neįmanoma nustatyti, kas yra kompetentingas spręsti šį bylą, yra priežastis, dėl ko nebuvo apgintos mano ir vaiko teisės. Pagaliau, septintas straipsnis - bendros nuostatos, kur apibrėžiamas piknaudžiavimas teisėmis, neteisėta veikla, kaip pažeidžiamos tos laisvės išdėstos hartijoje. Aš kaip tėvas noriu, kad mano vaikui būtų garantuota, garantuotas ramus gyvenimas ir noriu kreiptis dėl mano nedalomų teisų apginimo, kurios taip aiškiai išdėstotas Europos Sąjungoje. Ačiū dabar žodis komisijai. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū, kad pateikėte mums šią peticiją. Ši peticija iškelia ne vieną problemą. Viena iš jų yra tikrų, tikro ryšio su tėvu nustatymas. Komisija išanalizavo visus klausimus, kylančius iš pono galo peticijos. Tačiau tikslus tėvo ir sanaus e, santykiai, tai dėl jų spręsti dabar negalima. Briuselio antrasis reglamentas, apie kurį daug buvo kalbama, šių klausimų nereguliuoja. Ir šiuo atveju Prancūzijos teisė e, yra pagrindas spręsti. Todėl komisija negali nieko daugiau jums pasakyti. Deja, vienintelis dalykas, ką galime pasakyti, tai yra reikia į tai atsižvelgti. Per šią peticiją atveriamos duris įvairiams sunkumams, kurie atsiranda tuo met, kai kai kalbam apie Europos šalių civilinę teisę, apie vedybinio statuso pripažinimą ar tėvo, sunaus, tėvo vaikų santykių, klausimai turėtų būti žaliosios knygos tema ir galbūt ateitie bus galima sukurti privalomas nuostatas visų valstybių teisėje. Pirmininkė, ar kas nors nori pasakyti? Pone Grūnė, ačiū pone pirmininkė. Šiuo atveju vėlgi neturime ką atsakyti. Šiuo atveju tikrai neturime atsakymo ir klausimas yra, ar valstybės narės galėtų vakumą užpildyti. Aš pažįstu daug vienišų moterų, kurių e, vaikų tėvai nepripažįstami iš viso. Todėl aš puikiai suprantu, kodėl šis, ką šis ponas patiria. Deja, daugiausia, ką galiu pasakyti, tai pareikšti savo užuojautą. Mūsų teisinėme arsenale nėra nieko, kuo galėtume padėti, reaguodami į šią peticiją. Jeigu paliksime šią peticiją atvirą, tai nebus labai naudinga, labai gaila, bet kito atsakymo neturiu. Labai gaila. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, pane Auken? Ačiū. E, buvo sakyta, kad yra panašių atvejų mūsų šalise. Dažnai tai gana ir gana tragiški atvejai. Tačiau valdžios institucijos valstybės narėse siekia apsaugoti vaikus, kad vaikai neturėtų tapti mūšio objektais tarp tėvų. Kartais sunku nuspręsti vienai per kitaip, tačiau Danijoje ir kitose šalise, mano nuomonė, daugiausia dėmesio skiriame, skiriame vaikui. Nors tai gali būti nesažininga galbūt vieno ar kito iš e, tėvų atveju. Būtent kai sakome, kad kalbam apie vaikų teisės, tai ir kalbam apie jas, o ne apie tėvų teisės. Aš taip pat siūlau, kad e, šios peticijos svarstymas būtų baigtas. Panas Boštinaru. Šiuo atveju iš tiesų kalbama apie vaikų teisės. Antra, tai yra subsidarumo klausimas ir Jeigu ir yra problemų susijusių su tėvo ar motinos teisėmis ar įsipareigojimais, jeigu kalbam apie civilinę bylą, tai tokia byla turėtų būti pateikta teismui, kuris gali ją spręsti ir galų gale bus pateiktas atsakymas. Ieškovui. Taškas. Aš esu taip pat už tai, kad šios peticijos svarstymas būtų baigtas Ir labai svarbu vengti kišimosi į reikalus, kurie iš tikrųjų iš tiesų nesusiję su ES teise. Aš žinau, kad čia jautri byla, tai yra, yra susijusi su tėvų teisėmis, tai, tai taip pat svarbu, tačiau šiuo atveju aš pasisakyčiau už tai, kad paremtume ponios Grūnį pasiūlymą. Matau, kad e, aiški dauguma pasisako už tai, kad e, peticijos svarstymas būtų baigtas. Man e, šiek tiek neramu, kad, kadangi ši tema yra jautri, bet aš turiu nusileisti daugumai, nes atrodo, kad parlamentas neturi kompetencijos daugiau čia ką nors spręsti. Mūsų prioritetas yra saugoti vaikų ir nepilnamečių teisės, o ne vieno ar kito tėvo teisės. Nepaisant to, mes esame įsitikinę iš to, ką išgirdome, tai šiuo atveju vaikų, vaiko teisų pažeidimo nėra ir jeigu mes laikysimės bendrų principų, tai galbūt apie tai galėtumėte padiskutuoti koordinatorių posėdėje. Mūsų pareiga yra atkreipti dėmesį į vairius klaus, į šios klausimus ir priimti sprendimą. Mes nenorime kištis į nacionalinę teisę, tačiau mes stengiamės atkreipti ypatingą dėmesį bet kokiam klausimui, kuris galėtų reikšti pagrindinių principų pažeidimą pagrindinių principų, kuriais pagrįsta e, sąjungos teisė. Taigi laikysime šią peticiją, šios peticijos svarstymą baigtų ir perėsime prie kito klausimo. E, norėčiau paprašyti jūsų leidimo pakeisti darbo tarkės klausimų aptarimo tvarką. Buvo paprašyta 14 peticiją perkelti prieš 10, nes komisijos atstovė turės išeiti. kadangi peticijos pateikėjos nėra. Tai iš karto steiksiu žodį komisijai. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad atsižvelgėte į mano prašymą. Tai yra peticija susijusi su labai rimtu ir nerma keliančių klausimų Bulgarijoje, kur teigiama, kad vaikai prižiūrimi, e, vaikų prieglaudose buvo išnaudojami lytiškai, o teisinės procedūros rezultatas buvo tiesiog nebaudžiamumas ypač tie, kurie buvo keltinami. Jie užima aukštas, aukštus postus administracijoje ar, ar politikoje. Tai kelia nerima iš tikrųjų. Labai rimtas klausimas. Komisija siekia kovoti su tokiais nusikaltimais, nes tai yra baisus e, nusikaltimai ir jie palieka randus aukose visam gyvenimui. Atsižvelgiant į tai, mes turime užduoti savo klausimą, ką ES gali padaryti. Aišku, ko negalima daryti. Mes ne, negalime keisti teismų sprendimų priimtų nacionaliniuose teismuose pagal baudžiamąjį baudžiamą procesą. Tai aišku. Tačiau nerima kelia tai, kad atrodo, jog yra tam tikra tendencija Ir žinoma, ES gali pažiūrėti, kaip vykdoma tokia politika, bendra politika ir kaip ji atitinka nuo Europos standartus. Ar turime Europos standartus, kaip reikėtų saugoti vaikus nuo lytinio išnaudojimo, atsižvelgiant į tai, kad tie standartai neturėtų būti dvigubai, dvigubai bet turėtų atitikti du kriterijus. Pirmiausia, jie turėtų tinkamai apsaugoti vaikus, jie turi būti pakankamai aukšti ir garantuoti veiksmingą apsaugą. Antra, tokie Europos standartai turėtų būti pakankamai privalomi, kad valstybė narė pažeidusi e, tuos standartus sulauktų su neigiamų pasiekmų. Ar turime tokių standartų, kurie atitiktų du kriterijus? Atsakymas - ne, neturime. Turime Europos teisės aktus, turime pagrindų sprendimą, kuris yra skirtas E, teisės aktus suderinti tarp valstybių narių. Tai yra 2004 metų pagrindų sprendimas, kuriame yra minimali apsauga numatyta. Tai yra labai žema apsauga. Čia atkreipiamas dėmesys tik tai į labai rimtus e, nusikaltimus ir valstybės narės privalo tai laikyti nusikaltimu, tačiau nuobaudos nėra didelės pagrindinė nuobauda būtų trys, maksimali bauda, nuobauda 3 metai. Dėl rimčiausių atvejų maksimali nuobauda galėtų būti 5 metai. Tai yra maksimali, maksimali bausmė, tačiau e, reali tokia ir nebūtų. Taigi dabartinių Europos standartų apsaugos lygmuo nėra pakankamai aukštas. Antra, tie standartai vargiai vykdytini, nes valstybės narės privalo priimti savo teisės aktus, tačiau juos pažeidus komisija negali jų paduoti į teismą. Kreipimasis į teismą šiuo atveju nenumatytas sutartyje. Aišku, kad reikia standartų, kurie atitiktų tuos du kriterijus. Komisija prieš keturis mėnesius įsigaliojus Lisabono sutarčiai taip ir padarė. 2010 m. kovo mėnesį komisija pateikė pasiūlymą patvirtinti direktyvą kovojant su vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija. Tai yra pasiūlymas patvirtinti direktyvą, dėl to turėtų apsispręsti parlamentas ir taryba. Ir direktyvos pažeidimo atveju tuomet galima paduoti šalį į teismą o komisijos siūlomas apsaugos lygis yra daug didesnis. Be kita ko, komisija siūlo padidinti bausmes iš esmės, nes jos turi būti proporcingos, veiksmingos ir turėtų, turėtų būti grasančios. Ir erdvės nebaudžiamumui turėtų nelikti. Šis pasiūlymas apima ne tik tai E, nusikaltelių persekiojimą, kam turi būti ne tik teisė, bet ir kitos procedūros, pavyzdžiui, e, slaptos operacijos, e, žvalgybinių žinių panaudojimas ir taisyklės, kurios neleistų vienam, kam nors nuvykti į kitą šalį, kad norint išvengti bausmės, taigi ne tik persekėjimas, bet taip pat ir uh, aukų apsauga, kurie patiria traumas ir kad antrą kartą nebūtų traumuojami per teismą. Taip pat ir prevencija tokių nusižengimų. Taigi mūsų pasiūlymas pateiktas jums ir tarybai. Komisija pripažįsta, kad reikia kažką daryti šioje srityje, tačiau kiek komisija čia yra susijusi, tai ji savo darbą nuveikė, o pasiūlymas patvirtinti direktyvą e, pateiktas, dabar kitos institucijos turi padaryti savo darbą, prisimti savo atsakomybę. Diskusijos vyksta ir mes tikimės, kad e, kitos diskusijos e, pademonstruos savo atsidavimą šiam klausimui, kaip ir komisija. Ir manau, kad šią peticiją, šios peticijos svarstymą galima baigti. Čia kokie kolega intende intervenire? Ar kas nors norėtų pasisakyti? Kolega Liustinaro. Gerbiama pirmininkė, kaip puikiai žinote, praeitą pavasarį parlamentas didelę daugumą patvirtino deklaraciją dėl kovos su vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija. Ir taip pat pedofilija. Komisijos pasisakymas mane labai padrasino, labai įkvėpė ir esu tikras, kad greitai šis projektas taps teisiškai priklausoma priemonė visoms valstybėms narėms. Vadinarėms. Nors yra tam tikrų politinių interesų ir asmeninių interesų kurie norėtų, kad teisinė bazė nebūtų tokia griežta. Tačiau mes turime dėti visas pastangas, kad būtų priimta pati griežčiausia priemonė kovai su e, vaikų išnaudojimu pedofilija ir pornografija. Mums reikia unikalaus europietiško instrumento kovoti su šią tragediją nes tokios problemos vyksta ne tik Bulgarijoje, kaip matome šios peticijos, bet ir tarkim mano šalyje. Bet taip pat galima pasakyti ir kitų valstybių narių piliečiai yra susiję su tokiamis problemomis. Ir dažnai nuosprendžiai jiems paskirti būna nepakankamai griežti. Dažnai jie nubaudžiami per švelniai ir todėl manau, kad bendras europietiškas instrumentas būtų vienintelis sprendimas ir kuo greičiau mes jį turėsime, tuo bus geriau. E, pone Valija. Ačiū pirmininkė, norėjau pabrėžti, kad labai gerai, jog Bulgarija e, pritaikė teisingumo ir vidaus reikalų priežiūros priemonę ir komisija turėtų stebėti pokyčius. Kalbant apie apie Europos priemonę šio klausimu. Pone Vorštinaru, manau, kad yra jau tam, tam tikros priemonės, pavyzdžiui, bendradarbiavimas. Bėda ta, kad kartais <clears throat> ir teisės aktai yra priimti ir institucijos egzistuoja, bet nepakankamai efektyviai viskas veikia. Todėl, manau, komisija stebėdama gali imtis priemonių ir tai bus jos indėlis. Pirmininkė, ponė Jotava. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasiūlyti šios peticijos varstymo nebaigti. Šitas klausimas Bulgarijoje vis dar yra svarstomas. Be to peticijos pateikėjas mano, kad reikėtų toliau tęsti svarstymą. Tai yra nurodyta ir laiške, kurį jis mums atsiuntė. Šita peticija susijusi su kitom peticijom, kurias gilsime šiek tiek vėliau. Čia kalbama ne tik tai apie vaikų seksualinį išnaudojimą, čia kalbama taip pat ir apie tai, kas, ko komisija nepabrėžė. Kalbame ir apie institucionalizuotą vaikų išnaudojimą. Vaikai, ypač protinių negalių turintys vaikai, vis dar gyvena tokiuose institucijose, tokiuose vaikų namuose, baisiomis sąlygomis ir jie dažnai yra lytiškai išnaudojami. Esu įsitikinusi, kad komisija turėtų panaudoti visas priemonės E, priežiūros mechanizme, kad atidžiai stebėtų e, visus reformos e, postumius šioje šalyje ir kovotų su visais pažeidimais. Pone Volčeva. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pritarti pasiūlymui nebaigti šios peticijos svarstymo. Ji yra susijusi bent su trimis svarbiais aspektais, kuriuos pastaruoju metu svarstome. Tai yra labai didelė ir rimta problema, labai jautrus klausimas, todėl reikia pasistengti kiek įmanoma ir parlamente, ir komisijoje, ir valstybėse narėse įsigilinti į šią problemą ir rasti ilgalaikį sprendimą. Norėčiau pasidžiaugti tuo, ką pasakė komisija, kad reikia europinės strategijos su aukštais vaikų apsaugos standartais, ypač vaikų, kurie gyvena specializuotose globos namuose. Taip pat norėčiau pritarti ponai Jotavai. Reikia atkreipti dėmesį į į vaikų gyvenančių tokios, tokiose globos namuose padėti. Norėčiau pasisakyti ir pateikti jums e, daugiau duomenų per mūsų sekančius debatus. Kalbame apie priežiūros mechanizmą. Norėčiau pabrėžti, kad pirmą kartą šiais metais pasikeitus vyriausybei Bulgarijoje priežiūros mechanizmo ataskaitoje buvo rašoma, kad buvo pažangos Bulgarijoje, ypač kalbant apie Bulgarijos teismų veiklą, ypač tuo atveju, kai e, bylos yra iškeliamos e, prieš aukštas pareigas einančius asmenis. Komisija taip pat pabrėžia, kad reikia tęsti baudžiamojo kodekso reformą. Bulgarija buvo pagirta dėl įvykdytų pakeitimų. Ta, taip pat buvo atlikta daug svarbių, daug, žengta daug svarbių žingsnių. Pavyzdžiui, įkalinimas buvo nuo 3 iki 5 metų, dabar jis yra 5 metai. Reikia toliau dirbti su komisija šio klausimu, bet norėčiau pabrėžti, kad komisijos ataskaitoje reikia labiau įsigilinti šią, į šį klausimą tam, kad Bulgarijos institucijos ir e, atsakingos organizacijos e, greičiau spręstų šią problemą. Ačiū pirmininkė. Dėkoju visiems kolegoms, kurie pasisakė dėl šios peticijos. Ar jūs norėtumėte dar pasisakyti? Taip, ačiū pirmininkė. Manau, aišku, kad tokiais atvejais ir ne tik tokiais atvejais, bet panašiais atvejais žmogaus teisės yra pažeidžiamos. Ir tokiomis aplinkybėmis tie pažeidimai yra labai, labai stiprūs, labai žiaurūs. Gana dažnai vaikai po tokių išnaudojimų turi labai rimtų psichologinių problemų. Šitą peticiją reikia, jos reikia nebaigti svarstyti. Mes dar ne, negalime priimti galutinio sprendimo reikėtų kreiptis į atitinkamos šalies aukščiausius teismus. Komitetas, kaip komiteto narys, kaip Europos parlamentas, manau, turėtų įsigilinti į, į šią problemą detaliau. Manau, reikia pagalvoti, kokius toliu, toliau žingsnius reikėtų žengti, galbūt susisiekti su teisėjais vertėtų. Žinau, kad e, Balkanų šalise, daugumoje Balkanų šalių, teisėjai pateisintų tokį sprendimą. Pirmininkė, dar trys asmenys noriu pasisakyti. Norėjau pasakyti, kad po septynių minučių ponia Reding atvyks, taigi mes turime labai trumpai kalbėti, reikės nutraukti kitų peticijų svarstymą. Taip pat ir peticijos, kurios pateikėjas dalyvauja, svarstymą reikės atidėti.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 šešerių metų grįžau į parlamentą ir tai yra pirmasis posėdis, kuriame dalyvauju kaip pakaitinis narys. Aš buvau, teisi, buvau teisininkas, dirbtau kaip teisininkas, išmanau teisinius klausimus. Norėčiau, kad šitos peticijos dar neužbaigtumėm, neužbaigtumėm jos varstymo. Dalyvau ir kultūros komiteto posėdėje Ir manau, kad e, ir dabar ten yra svarstomas šis pagrindų sprendimas. Peticijos pateikėjo pozicija buvo tokia, kad ši problema susijusi ne tiek su teisinėmis bausmėmis, o su tuo, kad e, Bulgarijos atitinkamos institucijos nevykdo tų įstatymų, ypač kai kalbame apie aukšto ligmens politikus arba aukšto ligmens vadovus. Manau, kad šios peticijos baigti svartyti dar negalima. Ir manau, mūsų turėtų informuoti kiti komitetai, kur svarstomi panašus klausimai. Ačiū. E, Jan, norėčiau šitą pridurti. Prašau, nebaigime dar svarstyti šios peticijos. Reikėtų kreiptis ne tik tai į teismus, bet ir į Bulgarijos vyriausybę. Norėčiau jų nuomonę išgirsti. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Taigi peticija lieka atvira rytoj per koordinatorių posėdį. Mes nuspręsime, kokiu iniciatyvu imtis toliau. Pereikime prie kitos peticijos suteikiu e, žodį peticijos pateikėjai, bet turėsiu nutraukti, nes tada, kai atvyks e, komisarė, ponė Karmen Gerka. Labadiena, mano e, Sūnaus vardas Robert, Robertas, jam 14 metų ir jisai serga autizmu. 2003 metais su dviejais kitais tėvais mes sukūrėme autizmus sergančių vaikų Asociacija dabar į Rumuniją turi 50 narių. Prieš kreipdamėsi į jūs mes ėmėmės visų priemonių mūsų šalyje, bandėme informuoti e, visuomenę apie apie asmenys turinčius ypatingų poreikių, mes siuntėme peticijas į ministerijas, e, politikams ir taip toliau. E, atvykau paremti savo peticijos ir pristatyti jos. Ta peticija aš pateikiau praeitais metais Europos parlamentui ir tos problemos vis dar neįspręstos. Tiesa ta, kad kaip komisija savo atsakymę e, pabrėžia, Rumunija pasirašė daug tarptautinių e, konvencijų ir turi vairiausių statymų susijusių su negalę, negalę turinčiais asmenimis. Bet ten numatomi tik tai pagrindiniai principai, o taikymo nuostatų tenai nėra. Konkrečiai vaikai sergantis autiz, autizmu autizmu ar turintys ypatingų negalių, jie neprimami mokyklas, jie negauna medicinės pagalbos, jie turi gyventi namuose. Rumunijos teisės aktuose. Pagal Rumunijos teisės aktus suaugęs asmuo negali būti diagnozuotas kaip sergantis autizmu. Jis turi likti namuose, jo turi rūpintis giminaičiai. Tačiau šie žmonės turi teisų, kurios numatytos Rumunijos konstitucijoje ir pagrindinių teisų hartijoje. E, kaimo vietovėse tai šita padėtis yra ypatingai sudėtinga. Tenai šeimos nariai e, neturi prieimo ne tik prie teismų ir medicinės pagalbos, bet apskritai prie informacijos. Rumunijoje šita padėtis dar pablogėjo po to, kai aš pateikiau peticiją. Padėtis labai stipriai pablogėjo, kai kurios motinos negauna netgi išmokos. Ta išmoka yra mažiau negu 100 eurų. Ir Prieš kelias dienas sužinojau, kad kai kurios motinos neteko socialinės slaugos statuso, bet jos negali rasti darbo, nes jos turi rūpinti savo vaikais ir būti namie. Todėl pakilo poreikis tuos vaikus atiduoti tam tikrą instituciją priežiūrai. Tačiau tokio panašiose institucijose, tai globos institucijose nėra pakankamai personalo. Ir jeigu taip toliau tęsis, padėtis bus vėl tokia kaip prieš 28 metus. Bulgarijos vyriaus, Rumunijos vyriausybė e, ruošia teisės aktą, kad šimtą eurų už slaugą gali gauti tik asmo, kuris rūpinasi dviem, dviejais neįgaliais asmenimis. O jeigu žmogus rūpinasi tik vienu neįgaliu asmeniu, už slaugą gali gauti tik tai 50 e, eurų. Kai tarptautinės institucijos ir organizacijos bando pagerinti socialinę, ir as, socialinę priežiūrą Rumunijoje, socialinė priežiūra tiesiog yra naikinama. Procentas, kuris yra skiriamas nuo BVP socialiniai priežiūrai, yra tik tai pusė Europos vidurkio. Tai yra maž... vienas iš mažiausių procentų visoje Europoje. Mano sunus Robertas negali pasisakyti, bet jis yra Rumunijos pilietis ir ES pilietis. Taigi aš kalbu jo vardu ir prašau komiteto paremti mus, parašyti laišką e, Rumunijos vyriausybei, taip pat ir e, darbo, socialinės apsaugos ir šeimos ministrui bei ministrui pirmininkui. Mes prašome Rumunijos vyriausybės užtikrinti mokestį išmoką e, už socialinę slaugą. Taip pat prašome peržiūrėti teisės aktus dėl e, medicinės priežiūros ir švietimo e, vaikams su specialiais poreikiais. Tikiuosi, kad Rumunijos institucijos turės, bus, bus įpareigotos jums atsakyti. Taip pat prašau Rumunijos deputatų paremti mūsų peticiją politinių lygmenių ir pasikalbėti šio klausimu su Rumunijos atitinkamais e, pareigūnais, kad mūsų problema būtų išspręsta kuo greičiau. Padėkite mums, mūsų vaikams gyventi normalų gyvenimą Europoje. Dėkoju už jūsų peticiją. O dabar, kaip jau sakiau, mes e, perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. Taigi norėčiau padėkoti poniai Reding už tai, kad atvyko šiandien į mūsų komiteto posėdį ir nebegaiždama norėčiau suteikti žodį jai. Pone komisijos narė priėmė mūsų kvietimą dalyvauti mūsų komiteto darbe tam, kad galėtų pakalbėti apie kai kuriuos dokumentus, su kuriais kaip tik ir yra susijusi jos kasdienė kompetencija. Taigi, bet kuriuo atveju ponė komisijos narė puikiai žino e, mūsų komiteto vaidmenį, kadangi ji pati jam pirmininkavo daugelį metų, ji puikiai yra susijusi su mūsų komiteto darbu. Taigi, štai kodėl dabar keičiame darbo tvarkę ir sutikiu žodį poniai komisijos nariai. Dėkoju. Aš trejus metus pirmininkavau šiam komitetui ir turiu pasakyti, kad sužinojau apie Europoje, e, Europoje esančias problemas, apie pilietybę, apie tai, e, ką galima padaryti sprendžiant piliečių problemas. Ir tai yra esminiai dalykai, tai yra pagrindinės žmonėms kylančios problemos e, susijusios su tarpvalstybiniais klausimais, kurie būtent ir yra teikiami peticijų komitetui. Taip pat prisimenu kaip organizavau pirmuosius susitikimus tarp peticijos komiteto pirmininko ir nacionalinio ombudsmeno. Aš galvau, kad jis niekada nekalbės su peticijų komitete, tačiau mums, komitetu, tačiau mums pavyko ir tai buvo darbinis apsikeitimas nuomonėmis. Ir tada supratau, kad daugelis peticijų patenkančių Europos parlamentą nebuvo susijusios su Europos teisė, tačiau jos buvo susijusios su nacionalinė teisė. Taigi man pamaniau, jog e, būtų labai gerai sukurti tokius gerus darbinius santykius su nacionaliniais ombudsmenais, kad jie galėtų perimti tą darbą iš peticijų komiteto ir kad toks ombudsmenas arba ombudsmenė galėtų spręsti tos klausimus nacionalinės valstybės lygiu. Taip pat prisimenu, kad tuo metu pirmasis, pirmoji vaikų grobimo e, klausimų tarpininkė e, turėjo sukurti tokią instituciją. Na, dabar jau nebekalbėsiu daugiau apie praeitį, E, kaip kai kurie žmonės, kurie visuomet įsileidžia į pamastymus apie praeitį. Norėčiau kalbėti geriau apie ateitį. Žinau, kad e, savo darbo tvarkėje turite klausimus susijusius su tėvų pareigomis, vaikų teisėmis ir pilietybės klausimais. Prieš dešimt metų Europos komisija pateikė savo esamą, esamas ir būsimas iniciatyvas, kuriomis siekia skatinti E, tarpininkavimą tarp valstybinių bylų, sprendžiančių šeimos bylas srityje. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad mes turime direktyvą dėl tarpininkavimų, kuri turi būti e, įgyvendinta 2011 e, m. gegužės mėnesį nacionalinėse teisėse. Ir tikiu, kad daugelis bylų galės būti išspręstos tarpininkavimo metodu ir nebereikės kreiptis į teismą. Taip pat žinau, kad jūs užsakėte tyrimą, kuris teikia įvairias rekomendacijas tam, kad būtų galima toliau plėtoti Briuselio antrąjį reglamentą, siekiant e, vystyti bendruosius minimaliuosius standartus dėl lankymo teisių, taip pat galėdama pamatyti, kad e, komisijos puslapyje e, yra pateikta darbo tvarkė 2013 metams, pagal kurią bus analizuojamas Briuselio antrasis reglamentas ir tai reikš, jog e, procesas pasibaigs. Dabar mes išanalizavome šį reglamentą ir žinome, ką būtina pakeisti. Aš taip pat e, išanalizuosiu jūsų atlikto tyrimo rekomendacijas ir manau, jog mums pavyks susitarti dėl bendrų minimalių standartų susijusių su e, tėvų atsakomybės sprendimų įgyvendinimu. Taip pat e, aš užtikrinsiu, kad būtų panaikinta eksekvatorių egzekvatūros procedūra. Ir tai turėtų nuvesti prie e, trumpesnių ir greitesnių procedūrų, e, būtent vaikų grobimo bylose. Jūs taip pat žinote, kad mes dirbame su e, taip pat ir bylų klausimais, tarptautinių skirybų srityje ir mes rengiame reglamentą Ir pirmą kartą mes pasirinkome sustiprintą bendratarbiavimą. 14 valstybių narių čia dalyvaus, kadangi šiuo metu matome, jog yra labai daug tarptautinių bylų, kreipiamasi į teismą. Ir sprendžiama dėl to, kam priklausys vaikai. Taigi šis reglamentas padės pasiekti darnesnę procedūrą, kuri neteiks pirmenybės kuriam nors vienam iš tėvų. E, taip pat mes keičiame taisyklės. Žinoma, mes stebime Briuselio antrojo reglamento įgyvendinimą valstybėse narėse. Pavyzdžiui, mes analizuojame atitinkamus piliečių skundus Taip pat žinote, kad tokie skundai e, gali privesti prie tam tikrų procedūrų e, pažeidinėjimo valstybėse narėse. Ir jeigu komisija prieis prie išvados, kad valstybė narė neįgyvendina savo prievalių pagal sutartį ir komisijos nuomonė tai e, rodo jog reglamentas yra blogai taikomas. Taigi čia mes kalbame apie blogą reglamento taikymą, o ne apie tam tikro teismo e, reglamento interpretavimą. Taigi, jeigu reglamentas yra blogai taikomas, komisija gali kreiptis į teismą ir pradėti bylą prieš valstybę narę. Taigi, vykdant šį stebėjimą, žiūri, analizuojant, kaip šis reglamentas yra taikomas valstybėse narėse, komisija nustatė, kad galima nekeisti teisės, tačiau būtina renkti praktikus valstybėse narėse, tokius specialistus, kurie sugebėtų suvokti tarp valstybinių bylų pobūdį. Taigi mes siekiame mokyti teisėjus, centrinės institucijas, teisininkus, kurie čia yra labai svarbus. Jūs žinote, kad e, Briuselio antrasis A reglamentas e, kalba apie informaciją, apie dalymas informaciją ES lygių. Taigi čia mes kaip tik ir pradėsime renkti ir mokyti teisėjus šioje srityje. Kitas dalykas yra susijęs su tėvų ir vaikų teisėmis. E, prisimenate, parlamento nariai, kad klausimų metu man buvo užduotas šis klausimas ir aš pažadėjau, kad vienas iš mano prioritetų, kaip e, Europos komisijos narės, prioritetų bus analizuoti vaikų teisės ir, pri, ir pažiūrėti, kaip yra taikomos tam tikros priemonės. Uh, Ir čia aš tą suvokiu kaip horizontalaus pobūdžio klausimą. Jis yra susijęs su visais politikos aspektais e, pagal pagrindinių teisių hartiją. Ir šiuo metu aš ne tik rengiu komunikatą, aš jau jį beveik ir baigiau rengti ir šis komunikatas pasirodys per ateinančias kelias savaitės. Tai bus veiksmų planas nurodantis, kaip dirbsime vaikų teisų srityje per ateinančius ketverius metus. Būtent teisingumo srityje mes sieksime sustiprinti vaikų apsaugą teisinėse procedūrose, teismo procesuose, įskaitant ir tėvų pareigas. Taigi man bus labai malonu aptarti e, šį komunikatą kartu su parlamento nariais, kuomet šis komunikatas pasirodys ir pažiūrėsime, kaip galėsime galbūt sustiprinti kai kurios komunikato e, elementus, kai kuriuos išvelninti, laikantis įprastinių parlamento procedūrų. Dabar kalbant apie informaciją piliečiams ir piliečių piliečiams kylančių problemų sprendimą. Kartu su jūsų kolege, ponia Valiart, šiandien dalyvavau kasmetinėme bendrajame e, Europe Direct tinklo posėdėje. Kaip žinote, šis tinklas per metus sulaukia apitiksliai milijono prašymų dėl įvairiausių problemų ir mes sukūrėme vieno langelio principą tam, kad piliečiai galėtų tiesiogiai kreiptis ir vėliau būtų nukreipiami į atitinkamas institucijas, kurios galėtų pateikti jiems atsakymus. Tarp valstybinių bylų atvejais čia sulaukime apie 20 tūkstančių prašymų per metus apytiksliai. E, šiame Europe Direct centre. Žinau, jog jūsų peticijos sudaro apie 2000 peticijų per metus, taigi galite suprasti vieni iš šių skaičių, kokie yra krūviai šioje srityje. Žinoma, kad ne visi teikia peticijas jūsų komitetui ir ne visi kreipiasi į Europe Direct kontaktinį centrą. Ir jeigu jau mes kartu sulaukime 27 tūkstančių e, klausimų per metus, tai galite įsivaizduoti, kokie, koks yra mastas problemų. Europos komisijos pirmininkas Barozo įpareigojo vieną komisijos narį e, dėl e, pilietybės, dėl pilietybės klausimų mes turime pateikti konkrečius atsakymus į konkrečias problemas. Tai nėra susiję vien tik tai su gražiomis kalbomis, tai yra susiję su faktais ir priemonėmis. Ir mums padarė didelę įtaką Alen Lamassur 2008 metų ataskaita, kur buvo išvardintos visos kliūtys su labai konkrečiais pavyzdžiais būtent tos kliūtys, su kuriomis susiduria piliečiai, norėdami e, pasinaudoti savo teisę į laisvą judėjimą. Taigi būtent tai yra priežastis, kodėl šį trečiadienį įvyks šis ypatingas renginys. Žinote, kad reikia e, stiprinti vidaus rinką e, dėl ekonominių priežasčių, Tai yra mūsų atsakymas globaliam pasauliui, jeigu mes norime, kad mūsų pramonė, mūsų įmonės dirbtų geriau tokioje sustiprintoje rinkoje. Ir e, šios vidaus rinkos panaudojimas tarp valstybinėje srityje yra itin svarbus. Todėl mes, būtent komisija, šį trečiadienį pateiks savo naują vidaus rinkos koncepciją. Mišelis Barnie atsakys e, į spaudos klausimus, tačiau šalia stovės ir kitas komisijos narys, kita komisijos narė būtent aš, kadangi buvo nuspręsta, kad vidaus rinka nėra susijusi su ekonomika, ji yra susijusi su žmonėmis. Todėl mes pateiksime dvi skirtingas medalio pusės, būtent ekonominius aspektus ir taip pat pilietybės pranešimą. Būtent tai bus susijęs su tuo, kaip pašalinti kliūtis vieną po kitos labai konkrečiai ir bus pateikti 25 pasiūlymai dėl veiksmų su konkrečiomis datomis būtent iki šio mėnesio pabaigos mes nuveiksime tai ir tai. Labai konkrečiai, tam, kad elementas po elementų mes panaikintume kliūtis, su kuriomis susiduria mūsų piliečiai tarp valstybinėje srityje, ar tai būtų studentai, darbuotojai ir panašiai išspręsime tas kliūtis, su kuriamis jie susiduria. Kartais jie turi daugybę sunkumų, jeigu nori taikyti e, savo laisvą judėjimo teisę. Taip pat e, pilietybės ataskaitoje aš siūlysiu, kad 2013 metai taptų Europos piliečių metais. Tikiuosi, kad parlamentas man padės tai padaryti Nesakykite, kad vėl dar vieneri metai. Tačiau kartais mums reikia metų tam, kad galėtume sukoordinuoti visus veiksmus, visą veiklą, kuri bus vykdoma, žinoma, Europos lygių, tačiau taip pat ir nacionalinių lygių. Kadangi negalime iš Briuselio nuleisti piliečiams vykdyti jų teises. Tai turės būti bendradarbiavimas tarp Europos lygio ir nacionalinio lygio, ir regioninio lygio, ir vietos lygio. Toks bus Europos e, piliečių ataskaitos tikslas ir aš tikiuosi, kad peticijų komitetas čia padės. Dėkuoju. Labai ačiū už jūsų pasisakymą. Ačiū už visą informaciją apie iniciatyvas. Matome, kad nemenkai padirbėjote. Dabar suteiksime žodį kolegoms. Pirmiausia, panas Bostinaru. Ačiū, ponė vicepirmininkė, komisijos narė. Man tikrai malonu išgirsti jūsų pasisakymą, tačiau noriu pasakyti, kad jūsų sakinys pakanka turbūt yra pats reikšmingiausias Europos parlamente išgirstas sakinys. Tai yra geriausias būdas parodyti Europos piliečiams, kad mes galime pasiekti rezultatų. Kalbant apie mūsų komiteto darbą, kurį jūs puikiai pažįstate, tai yra trys dimensijos, kur mes nuolat ne tik nuolat kontaktuojame su piliečiais, bet bandome pateikti jiems ir atsakymus. Ir būtent tas tarpvalstybinė, ta tarpvalstybinė dimensija, bioįvairovė, aplinka ir tarša. Šiuose srityse mes norime paprašyti jūsų paramos, kad ES įgautų teisės priemonės, kad galėtų transnacionalinių lygmenių spręsti šias problemas. Antra, vėlgi džiaugiuosi jūsų poziciją. Tuo metu, kai siekiama ieškoti nacionalinių sprendimų pastaruoju metu, labai svarbu mums, europiečiams, Europos parlamentui ir komisija pateiktų europinius sprendimus europinėms problemams, kurios kyla kasdien, kasdienėme piliečių gyvenime norėčiau pakalbėti apie vieną labai svarbų dalyką - bandymą apriboti ar politiškai kontroliuoti žiniasklaidos laisvę kai kuriuose šalise. Ir galiu konkrečiai pasakyti konkrečiai mano šalyje, Rumunijoje, nes žiniasklaidos laisvė ten laikoma pažeidžiamumu nacionaliniam saugumui tai nebeprecedentis dalykas. Pažvelgia pasižvalgę plačiau niekur nepamatysime tokio, tokios formuluotės. Ir na, man, mane įkvepia jūsų e, pozicija. Iš tikrųjų, per tikrą partnerystę tarp parlamento ir komisijos galime sustiprinti piliečių pasitikėjimą Europos institucijomis. Ne žodžiais, o darbais. Esu įsitikinęs, kad galime pasiekti gerų rezultatų kartu. Ačiū. Ačiū ponia Bustinaru, ponia Grūnė. Labai ačiū ponia pirmininkė. Pone komisarė, ačiū, kad atvykote į mūsų komitetą ir mums labai malonu susitikti su komisijos nariais. E, šiandien labai daug kalbėjome apie vaikų teisės. Todėl, na, nes na, apie tai reikia kalbėti, nes pačiams silpniausiams reikia mūsų daugiausia dėmesio. E, vaikų teisės yra sena tema, tačiau mes dar iki šiol nepaskėme kažkokių rezultatų. Ar mato, manote, kad kada nors bus įmanoma sulaukti privalomų uh, sprendimų, kad būtų galima juos apsaugoti, vaikus apsaugoti nuo piknaudžiavimo, taip pat apsaugoti neįgalių vaikų teisės, užtikrinti visiems švietimą, kad vaikai atėjus laikui būtų integruoti į darbo rinką, kad būtų kovojama su skurdu. Visą tai yra susiję dalykai. Jūs taip pat minėjote vieną direktyvą Bet ar galima toje srityje numatyti privalomų priemonių? Nes kiekvieną kartą, kai kalbam apie jautres temas, kai kalbam apie globos teisės, lankymo teisės ir taip toliau, šios problemos kelia daug problemų, nes tai yra jautrus klausimai. Taigi, mes peticijų komitete manome, kad neturime pakankamai teisinių priemonių, nes visą laiką kalbame apie subsidiarumą, o privalomų sprendimų e, reglamentuoti nepavyksta. Ačiū. Pone Grūnė, pona Šimanskis. Ačiū, pone pirmininkė. Komisarė. Su didžiuliu dėmesiu perskaičiau komisijos komunikatą apie ponios Kolombo peticiją. Šie klausimai man žinomi, nes per praėjusią kadenciją e, teko dirbti su panašiais klausimais, peticijomis, kurias pateikė e, Lenkijos pilietis. Mane stebina komisijos pasivumas šiuo atveju. Manau, kad kompetencijų pasidalėjimas tarp e, valstybių narių ir, ir ES yra labai svarbus, tačiau jeigu jugendam ar kitos administracinės struktūros diferencijuoja, daro skirtumą tarp Europos piliečių statuso ir veikia diskriminuojančių būdų, kaip e, čia buvo pademonstruota, kad Jugendamt labai dažnai yra įsitikinusi, kad vaiko gerovė yra susijusi tuo, kad vaikas turi kontaktuoti su vokiečių tautybės vienu iš tėvų ir būtinai turi kalbėti vokiškai. Taigi šiuo atveju, ar neturėtume užduoti klausimo, ar toks jugendamt požiūris nesukelia diskriminacijos tarp valstybiniais atvejais. Be to, Briuselio antrasis bis reglamentas turi užtikrinti, kad visų tautybių tėvai turėtų panašias teisės. Todėl, jeigu jugendamt nevokiškos kilmės tėvui neleidžia susitikti su vaiku. Turime kelti klausimą, ar tai yra pateisinama ir ar nėra neproporcinga. Žinoma, tai nėra uh, klausimai, kurie sprendžiami paprastai juoda-balta. Tokie atvejai yra, yra labai komplikuoti. Tačiau atrodo, kad komisija dažnai yra per daug pasyvi. Ji tiesiog nusiplauna rankas ir kalba apie nacionalinę kompetenciją. Tačiau juk labai dažnai ES kompetencijos klausimai netinkamai yra e, sprendžiami ir komisija per dažnai nusiplauna rankas. Pirmininkė, aš nenoriu priboti diskusijos, tačiau, man atrodo, mums reikia būti disciplinuotėms, kad spėtume išklausyti ir atsakymus. Ačiū, ponia pirmininkė. Pone komisarė, leiskite man padėkoti už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Aš esu labai patenkinta, kad jūs patekėte pasiūlymą 2013 e, metus paskelbti Europos e, piliečių teisų metais. E, sveikinu jūsų iniciatyvą. Turiu keletą klausimų. Pirmas klausimas dėl peticijų, kuriuos, e, kurių gauname įvairovę negalių vaikų ir e, aukų diskriminavimo valstybės narėse. Labai dažnai neįgalus vaikai neturi pagrindinių teisų. Kokių veiksmų galėtume imtis jūsų manimų šioje srityje? Konkrečiau, daugelį valstybinio narių suprantama, kad papildomos priemonės salinėje srityje yra būtinos. Kokios, kokie galėtų būti bendri su Europos komisija veiksmai? Nes tai pirmasis klausimas. Antrasis klausimas. Visi kalbame, kad reikia saugoti vaikus, ypač kai vyksta skirybos e, tarp tėvų iš skirtingų šalių atvejais. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį ir į vaikinimo procedūras, kurios labai yra ilgos, skausmingos e, tarp valstybiniais atvejais. Ar yra kokiu nors priemonių rengiama siekiant suderinti jurisdikcijas sutrumpinti reikalingą procedūroms laiką. Ar yra kokiu nors pasiūlymu šioje srityje? Ačiū toliau, ponia Auken. Labai ačiū, ponia komisijos narė. Labai džiaugiuosi taip pat, kad jūs atvykote į mūsų posėdį. Dėkoju už jūsų pasisakymą. Noriu tiesiog pritarti kolegai Boštinaru. Dabar yra ypač svarbu, kad pagrindinės žmogaus teisės, kaip jos yra išdėstos sutartyje, turėtų tapti bendros teisės sritimi, e, dalimi. Šiame komitete susidurime su atvejais, kai komisija bando atsikratyti tokių e, subtilių klausimų sprendimo, sakydami, kad tai yra subsidiarumo principo reikalas. Todėl man buvo labai malonu išgirsti jūsų griežtą kalbą dėl Romų diskriminacijos. Bent jau kai kurie mūsų iš tikrųjų jūs paremė, paremė jūsų žodžius. Tai, ką jūs pasakėte, buvo labai veiksminga. Ir tie, kurie klausosi ir galvoja, skaito ir galvoja, jiems buvo tai uh, svarbus pasisakymas. Diskriminacija yra sudėtingas klausimas, jį reikia spręsti ES lygmenių. Taip pat prisiminkime žiniasklaidos laisvės klausimą. Paskaičius apie situaciją Rumunijoje, pajutau tarsi Čiaušesku būtų dėl atgimęs ir būtų atkuriamas jo režimas. Tai iš tikrųjų atrodo skamba baisiai, tai neturėtų būti na, tokių atvejų, kai valstybė narė bandoma apriboti žiniasklaidos laisvę, tai juk problema mums visiems. Taigi, noriu padėkoti Jums ir a, pažadėti Jums paramą ateityje, sprendžiant klausimus ir nepaliekant jų kiekvienai valstybei nariai pačiai spręsti, nes nukentėsime visi. Ponas Busutil. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat, kaip ir kiti kolegos, noriu padėkoti komisijos nariai už jos pasisakymą ir norėčiau išdėstyti mūsų savo paramą pasiūlymui 13 metus paskelbti Europos piliečių teisų metais. Manau, kad tai gali suteikti stiprų signalą užtikrinant piliečių teisės, kad piliečiai daugiau apie tai sužinoti. Du dalykai. Dėl skundų nagrinėjimo dalis, e, trukmės žinome, kad piliečių e, skundai šiam komitetui svarstomi labai ilgai ir mes žinome, ponia vicepirmininkė, kad jūsų nuomonė dėl piliečių teisų ir labai griežta. Tačiau ką jūs galite padaryti, kad sumažintumėte, suma, strumpintumėte tą laikotarpį e, skirtą piliečių skundų nagrinėjimui? dėl Romų ir Prancūzijos, tai jūs sureagavote labai greitai, tai pagirtina. Bet ką jūs ketinate daryti, kad e, tokį požiūrį galėtumėte pritaikyti vis, visų piliečių atžvilgių. E, te, kitas dalykas e, - vaikų teisų e, įstatymai. Šiuo metu teisės aktai yra fragmentuoti, nuostatos įtrauktos įvairiausius įstatymus. Dabar dar rengiamas naujas teisės aktas dėl lytinio vaikų išnaudojimo. Tačiau nėra vieno bendro europinio įstatymo, kuris išdėstytų visas vaikų teisės. Aš manau, kad tai yra labai svarbu ir norėčiau, kad prasvarstytumėte tokią idėją. E, gali būti, kad pasibaigus jūsų terminą jūs paliktumėte, jūs kadencijai paliktumėte labai svarbų palikimą vaikų teisų srityje. E, Sarašė turiu dar keturis vardus. Turime 14 minučių, įskaitant komisarės atsakymą, todėl prašau kalbėti labai trumpai. Ponas Maja. Kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau prisidėti prie visų, kurie padėkojo komisariai už dalyvavimą šiame posėdėje. Mes, e, Vengrijos delegacija, paremsime tai, kad 2013 metai būtų paskelbti Europos piliečių metais. Norėčiau pasinaudoti progą ir užduoti klausimą. Norėčiau sužinoti jūsų tikslus, kovojant su vaikų pornografija ir lytiniu išnaudojimu, būtent vaikų išnaudojimu. Kitas klausimas, asmeninis klausimas. ketveris metus pirmininkavau komitetui Vengrijoje. Ir mes susidūrėme su įvairiomis problemomis, nes nebuvo europinės strategijos kad būtų sprendžiamas problemos su neįgaliais vaikais. Kiek žinau, jūs planuojate priimti daugiau priemonių šitos strategijos kūrimo srityje. Ponas Rebeld. Anksčiau nepaprašiau žodžio ir iš vis neketinau kalbėti. E, bet atėjau išklausyti Rumunijos peticijos. Taigi, pirmininkė sako, dar yra du norintys pasisakyti ponę Valijan. Labai trumpai. Sveikinu Jūs, komisarė, palaikau Jūs ir manose politinė frakcija Jūs palaikau. Jūsų portfelis yra labai svarbus. Mano klausimas susijęs jūsų anks, su Jūsų ankstesnė sritimi ir su dabartinė sritimi. Ar neutralius klausimus norėtumėte įtraukti? Pone komisarė, mes socialistai džiaugiamės, kad jūs gavote šitas pareigas. E, mes manėme, kad reikia komisarės, kuri dirbtų būtent su teis, žmogaus teisėmis ir vaiko teisėmis. Šiandien mes kalbėjome apie labai svarbę problemą susijusią su neįgaliais vaikais. Kaip supratau, jūs ruošiatės e, dirbti būtent su vaikų teisėmis ir ruošiate atitinkamą komunikatą. Bet ar ten bus konkrečiai kalbama apie neįgalius vaikus ir ar dabar nelaikas jau užtikrinti neįgalių vaikų teisės. Šiandien mes kalbėjome apie neįgalius vaikus ir globos namus tokiems vaikams, kur sąlygos labai blogos ir vaikams, ir socialiniams darbuotojams. Taip pat kalbėjome ir apie socialinius standartus, kad tėvai galėtų e, jais pasirūpinti. Pirmininkė, norėčiau perduoti žodį komisariai Reding. Norėčiau padėkoti Jums ir tikiuosi, kad per keletą minučių galėsite atsakyti į visus užteiktus klausimus. Komisarė, pirmininkė, tai yra neįmanoma misija, bet pasistengsiu kuo glaušiau atsakyti, nes kai kurie deputatai kartojus užduodami klausimus. Iš daugumo supratau, Jūs manote, kad už 13 kaip Europos piliečio metai būtų puikiai idėja. Mes dirbsime kartu, kad e, būtų efektyvus šitas sprendimas, jūs esate svarbus partneris, jūs esate piliečiai kiekvieną savo šalies, taigi bus labai naudinga jūsų parama šitą idėją plėtojant už Briuselio. Iš patirties, kai pirmininkavau šitam komitetui, žinau, kokie svarbus yra aplinkos klausimai. Tuo metu buvo kalbama daugiausiai apie kelių statymą ir denatūrą projektus. Dabar kalbama apie bio įvairovę ir žinoma apie taršą. Šitie klausimai yra svarbus e, ne vienai valstybėje, yra tarp valstybiniai. Ir mano kolega, kuris atsakingas už aplinkosaugą ir mano kolega, kuris atsakingas už energetiką, jie atsižvelgia į šitą tarp valstybiškumo aspektą. Negalėčiau uh, jums prieštarauti. Tikrai pritariu, kad mums reikia europietinių sprendimų, o ne nacionalistinių krypčių, nes jos yra labai trumparegės. Jeigu pažvelgtumėm tai, kas vyksta pasaulyje, pamatytumėm, kad net didelės valstybės narės yra iš tikrųjų labai mažos, jau nekalbant apie mažasias valstybės narės. Būtent todėl mes nusprendėme, kad komisija turėtų iš naujo taikyti vidinės rinkos politiką ir piliečiams, ir verslui tuo pačiu paketu. Taip pat užduotė, užduotė klausimą apie apie laisvą judėjimą. Man kelia didelį nerimą dėl to, ką Jūs pasakėte apie kai kurias valstybės narės. Ir kai kurios kitos valstybės narės taip pat man kelia didelį susirūpinimą. Niekada negalėčiau pasirašyti po tokių sakinių, kokį Jūs e, pacitavote. Laisva žiniaslaida laisvoje demokratijoje. Jeigu žiniasklaida perlenkia lasdą, būna blogai. E, Valstybės narėse turime teisės aktus, kurie remia ne tik tai e, individus, ne tik tai piliečius. Dažnai tas balansas turi būti rastas tarp mm, žiniasklaidos ir, ir piliečių. Jeigu, e, jeigu žiniasklaida daro žalą nacionaliniam saugumui, tai yra labai rimtas klausimas, bet tai reikia įrodyti. Aš ilgą, ilgą laiką dirbau kaip žiniasklaidos komisarė ir manau, laisva žiniasklaida yra laisvės garantas, demokratijos garantas. Yra daug žurnalistų, kurie dirba labai sunkiomis sąlygomis ir dėl e, rašytinės spaudos ekonominės padėties. Ji dabar yra labai sudėtinga Ir žurnalistai verčiami būti netokiais laisvais, kokie galėtų, kokie turėtų būti. Ir tai man kelia labai didelį susirūpinimą. Ir redaktoriai čia turi nudirbti savo darbą ir žurnalistų organizacijos. Daug narių labai aiškiai pasisakė dėl vaikų teisių. Kaip sakiau, bus paruoštas komunikatas dėl vaikų teisių. Šiame komunikate pirmiausiai bus e, analizuojama vaikų padėtis ir teismų veikla. Tai bus vienas svarbiausių klausimų, nes labai dažnai vaikai, vaikai yra teisminiuose procesuose dar labiau traumatizuojami. Taigi atsakydama jums, visiems, kurie užvė tą klausimą apie vaikus, apie vaikus bus rašoma ne tik tame komunikate dėl vaikų teisų, bet taip pat šita tema bus įtraukta į strategiją. Strategija dėl neįgaliųjų ši strategija netrukus bus priimta, patvirtinta. Neįgalus vaikai bus taip pat įtraukti į bendrąją neįgaliųjų strategiją. Taip pat ten bus svarstami vyriausi skurdo klausimai. Atsiprašau, buvo užduota daug klausimų apie skurdą. E, kai kalbėjome apie Romus, apie kągi mes kalbėjome, ar tik tai ne apie ekstremalų skurdą. Būtent todėl dirbu su savo kolega ponu Andor, kuris atsakingas už socialinius fondus ir su ponu Hanu, kuris atsakingas už regioninį fondą. Mes stengiamės kuo geriau išnaudoti esamus išteklius. Lėšų yra, reikia tik užtikrinti, kad investicijos būtų nukreiptos į kovą su ekstremaliu skurdu. Jau esu tai sakiusi ir toliau kartosiu, tokių vaikų švietimas yra labai svarbus, nes jeigu nepradėsime nuo švietimo problemos sprendimo, jeigu jie neįsi mokyklą, jeigu jie nebus ruošiami profesiškai, Tai po 20 metų žmonės, kurie mus čia pakeis, jie kalbės apie lygiai tas pačias problemas, ieškos lygiai tų pačių sprendimų. Taigi reikia pradėti nuo šito klausimo sprendimo. Vaikų pornografija buvo kitas pasikartojantis klausimas. Mano kolega ponia Malstrom pateikė reglamento projektą dėl vaikų apsaugos internete. Teisė, kurios šalys diskutuoja apie šitą, doku, dėl šio dokumento. Tikiuosi bus rastas, rasta pusiausvyrą tarp vaiko teisų ir interneto laisvės. Kartais labai sunku surasti tą pusiausvyrą. Manau, kai kalbame apie vaikus ir nusikaltimus prieš vaikus, o vaikų pornografija yra nusikaltimas prieš vaikus ir negali kitai būti apibūdintas kaip, tik tai kaip nusikaltimas. Taigi kartais visiškos interneto visiškai interneto laisvė turi šiek tiek nukentėti tam, kad būtų apsaugoti vaikai. Tokia yra mano nuomonė. Manau, kad niekas neprieštaraus, kad reikia surasti labiau tokį humanišką, žmogišką balansą. Atsakau taip pat ir į ponios Valijans klausimą dėl interneto laisvės. Interneto laisvė yra klausimas, dėl kurio kovoja visas parlamentas kartu ir aš jūsų pusėje kovoju, kad būtų saugota ta laisvė, bet tam tikrais atvejais parlament, šau, e, interneto laisvė gali būti apribota. Kaip žinote, mano kolega Nalikurūs tai gilinasi su valstybių narių ekspertais ir su Europos parlamento ekspertais. Žinoma, aš padėsiu rasti sprendimą europinių lygmenių. Beje, praeitą savaitę gavau labai, išgirdau labai įdomią pastabą iš kolegos amerikiečio, kuris pasakė, jūs europiečiai buvote teisūs, spręsdami šitą neutralumo klausimą. Ir man buvo labai įdomu tai išgirsti būtent iš kolegos amerikiečio. Taip pat buvo užduotas klausimas apie Briuselio antrąjį bis reglamentą ir Jugend am Vokietijos jaunimo priežiūros instituciją. Šitą klausimą girdžiu ne pirmą kartą kur baigėsi subsidiarumas ir kur prasideda ES atsakomybė. Aš kaip komisarė galiu veikti tiek, kiek man leidžia sutarti. Sutart, sutartise yra visi atsakymai. Praeitą savaitę parengiau vademekum, vademekumą dėl pagrindinių teisų hartijos pritaikymo ir gyvendinimo nes šios hartijos įgyvenimas yra susijęs su sutartimis. Europos Sąjunga, komisija, o taip pat ir jūs parlamentarai ir taryba ruošia, e, kūrė Europos Sąjungos teisės aktus. Ir jiems taikoma ši hartija. Taip pat hartija yra taikoma tada, kai ES teisė yra perkeliama į nacionalinę teisę. E, būkit geri, paskaitykite tą vadėmekumą, nes ten labai aiškiai parašyta, kur mes galime imtis priemonių, o kur negalime. Manau, būtų klaidinga sakyti piliečiams, kad dabar ES gali veikti visur ir visada. Ne, subsidiarumo principas lieka. Grįžtant prie jūgiant amt Nemanykit, kad aš taip kalbu, nes negaliu atsakyti jums į klausimą dėl Jugend Amt. Aš mačiau e, Vokietijos e, atitinkamų institucijų atsakymą dėl šio klausimo. Jie kalba apie e, vaiko interesus, kiek aš prisimenu, pasidalinti savo nuomonę. Šita problema tiksliau 30 procentų. Atsiprašau, 13 procentų santokų yra mišrios šiuo metu. E, tai yra skirtingų pilietybių tėvai, kurie gyvena kartais skirtingose valstybės narėse. Kiekvienas vaikas, mano manimu, turi teisę turėti abu tėvus. Jeigu santoka yra mišri, e, tuomet vaikas turi teisę į dvi kultūras, o galbūt netgi ir tris, jeigu jie gyvena trečioje šalyje, kuri nėra nei tėvo, nei motinos e, šalis. Į tai, manau, reikia atsižvelgti. Negalime e, galvoti vien tik tai apie laisvą judėjimą. Laisvas judėjimas yra kiekvieno piliečio teisė bet vaikas taip pat turi teisę į daugiau kalbų ir daugiau kultūrų. Čia negalime perlenkti lasdos. Reikia rasti balansą, galbūt kažkuris iš tėvų uh, galbūt kažkuris iš tėvų neteisybę sako ir panašiai. Reikia kalbėti pirmiausia apie vaiko teisę. Bet vaiko teisė Vokietijoje nėra tik tai teisė į vokiečių kalbą. Beje, parašiau laišką į Vokietijai. Vokietijos institucijoms Liepos mėnesį paprašiau daugiau informacijos e, dėl šio atveju. kodėl piliečiams greičiau nepateikiamas atsakymas. Kodėl Europos parlamentarai negauna atsakymo greičiau? Jūs irgi kartais skundžiatės. Kartais atsakymas piliečiams paruošiamas ne vieno komisaro. Esu gavusi daug skundų Kartais ir, ir galvoju, kartais aš gaunu klausimą, bet atsakymą, kurį pateiks mano tarnybos, turiu paderinti ar pasiklausti su trim ar keturiais kitais komisarais, kurie yra susiję ir dar su teisės tarnyba. Taigi viskas yra daug sudėtingiau, negu, negu atrodo. Procesas yra sudėtingesnis negu atrodo. Būtent todėl kartais mums prireikia daug daugiau laiko negu piliečiui atrodo priimtina. Tai ir yra problema. Iš tikrųjų, piliečiui nesvarbu, kiek komisarų ar teisės tarnybų turi peržiūrėti atsakymą. Pilietis užduoda klausimą ir nori atsakymo. Būtent todėl dabar pakeičiau sistemą e, į vieno langelio sistemą, kad būtų aišku, į ką turi kreiptis e, pilietis. Nes piliečiui nesvarbu, kas tą klausimą gaus ir per kelias rankas jisai pereis. Pilietis turi kreiptis į vieną asmenį, į vieną instituciją, o toliau jau kas vyksta uh, už to langelio, tai yra nepiliečio reikalas. Bandau įvykdyti šitą reformą, bet tai nėra labai, nelabai lengva ir tuo labiau ta reforma negali vykti labai greitai. Man atrodo, kad atsakiau visus klausimus, bent jau tos, kuriuos pasižymėjau. Pirmininkė, Man atrodo, kad tikrai labai išsamius atsakymus gavome. Ačiū komisarė Redink už jūsų apsilankymą ir už jūsų atsakytus klausimus. Tikiuosi, kad galėsime apsvarstyti komunikatą atėjus e, tam momentui ir tikiuosi, kad jūs apsilankysite dar kartą peticijų komitete. Žinau, kad jūs mėgstate šiame komitete lankytis. komiteto darbo tvarkė. E, pagal mūsų darbo atvarkę turėsime toliau svarstyti tos klausimus, kuriuos šiandien nebaigėme svarstyti rytoj. Taigi, rytoj apsvarstysime tuos klausimus. 10 val. pradėsime svarstyti tuos klausimus, kurių nebaigėme svarstyti šiandien. Ačiū.